O šiandien pusė trijų pradedame ir dėl to šiek tiek gal ir vėluojame. Prieš pasveikindamas svečią. Tarybos atstovą, Rumunijos žemės ūkio ministrą, pirmininkančio šalies ministrą, norėčiau dar pristatyti šiek tiek darbo tvarkę. E, koordinatorių posėdžio nebus, keitimasis nuomonėmis su Agri generaliniu direktoratu apie citrusinių vaisių rinką. Apie tai kalbėsime po devintojo darbo tvarkės klausimo. Keisimės su komisijos atstovais. Prieš devintąjį klausimą, atsiprašau. Kalbėsime apie vykstančias priekybos dėrybas ir jų žemės ūkio skyrių ir panašiai. Taigi, aštuntą pirma, po to, šį, šį klausimą aptarsime pirmą, po to devintąjį klausimą. Ar kas nors norėtų kažką pasakyti? Prašau, panas Hauslingas. Prašau, ponia Hausling. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau paklausti, kodėl atšaukiamas koordinatorių posėdis štai taip netikėtai mes turėtumėme įsigilinti į įvairius klausimus dėl to, kad vyksta darbas dėl naujos bendros žemės ūkio politikos, tas darbas vyksta, kol kas neturime aišku, aiškių terminų, gra, gra, aiškaus grafiko ir nežinome, kaip viską suspėsime laiku padaryti. Jeigu viską darysime dabartiniais tempais, tai kažin ar mums pavyks. Nesuspėsime, mes turime kažkaip išspręsti tą problemą ir turėtumėme pasiekti apčiuopiamo rezultato dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Aš norėjau iškelti tą klausimą koordinatorių posėdėje, nes dabar viskas, kaip yra daroma, tai tikrai nepasižymi dideliu bendradarbiavimu ir draugiškumu, nes mes dokumentus gauname likus kelioms valandoms iki posėdžio ir taip neturėtų būti. Mes norime pravesti iš tiesų labai atviras diskusijas rytoj su komisijos nariu kad galėtumėme tai aptarti. Tikėjomės ir skubaus darbo koordinatorių posėdėje ir tikėjomės, kad apie tai bus kalbama koordinatorių posėdėje. Pirmininkė, kodėl nerengiamas koordinatorių posėdės? Aš labai norėčiau, kad jis įvyktų, kad mes galėtumėme pasikalbėti apie tai, kaip mes galėtumėme įveikti visus tuos likusius darbus. Mes negalime elgtis taip, kaip likščioliai elgėmės ir dirbti taip, kaip dirbome likščioliai. Ačiū. Ponas Lanaganas, aš norėčiau pritarti kalbėtojui, kuris ką tik pasisakė ir aš manau, kad yra visiškai aišku, kad jeigu mes neskirsime reikiamo laiko šiam klausimui, nevyks tas darbas taip gerai, rezultatas nebus toks geras, jeigu tam neskirsime pakankamai laiko, o mes tikrai skubame dirbame labai skubotai ir šešėlinių pranešėjų susitikime buvo tam tikrų situacijų, kai pranešėjas mums pasakė, kad reikia pasikalbėti su frakcija pri, prieš priimant sprendimą ir panašiai. Taigi jie net patys nėra pasirengę. Tai kodėl mes taip skubame? Ir tai, kad dauguma negali dalyvauti koordinatorių posėdėje, tai reiškia, kad iš vis niekuomet tada koordinatorių posėdis neįvyks, jeigu ne, nepakankamai, ne, jeigu norime, kad visi galėtų jame dalyvauti, nes paprastai ne visi, vis, visada juk ne visi dalyvauja koordinatorių posėdžiuose ir mes esame išrinkti atstovai, mes negalime leisti, kad dėl to, kad dauguma taip nusprendė, yra, yra blokuojami tokie susitikimai. Mūsų e, ūkininkams tai visiškai neprimtina tai, kad mes esame mažuma, dar nereiškia, kad nenusipelnėme būti išgirsti. Ačiū ponas Des. Ačiū, pirmininkė. Nelabai dažnai aš pritariu ponui Hoislingui, bet ar kitiems, bet šį kartą norėčiau tikrai pritarti ankstesniems kalbėtojams. Yra didžiulis poreikis mums surenkti šį koordinatorių posėdį. Mes turime pasikalbėti apie tolimesnę procedūrą ir visiškai neteisinga dabar atšaukti koordinatorių posėdį. Bardzo dziękuję. Dėkoju. Tiesiog mes pasikalbėjome tarpusavėje su koordinatoriais ir bandėme išsiaiškinti, ar reikalinga surenkti koordinatorių posėdį šiandieną. Ir kaip žinote, sausio 29 dieną visą posėdį skirsime diskusijoms apie žūp reformą. Taigi, išgirdęs visus koordinatorių atsakymus ir pasikonsultavę su jais, iš kurių dauguma mane, kad nėra reikalinga, surenkti koordinatorių posėdį ir turint omenyje, kad sausio 21 dieną visa diena bus skirta šiai reformai aptarti. Dėl to ir buvo nuspręsta atšaukti koordinatorių posėdį. Dabar turint omenyje, kiek pažangos pasiekta rengiantis bžūp reformai, tai aišku, mūsų pozicija, situacija nėra jau tokia visiškai patogi, netokia, kai kai buvo dirbant ties ekologiniu ūkininkavimu, ties tuo klausimu, tačiau aš norėčiau, kad mes užbaigtumėme darbą laiku, turime padaryti viską, iki, ką turime padaryti iki kadencijos pabaigos. kadangi iš tiesų reikia paskubėti. Ponas, ponė Sandra dar nori pasisakyti. Ačiū, Man tiesiog įdomu, kurie koordinatoriai pasiūlė atšaukti tą koordinatorių posėdį. Trys frakcijos pasisakė prieš atšaukimą, visi mes, kurie pasisakėme, esame už tai, kad įvyktų tas koordinatorių posėdis. Tai aš norėčiau paklausti, kurie konkrečiai koordinatoriai siūlė atšaukti, atšaukti tą posėdį. Gal galėtumėte pasidalinti šitą informaciją su mumis? Pirmininkas. Žinoma, raštu vyko koordinavimas ir koordinatorių buvo paklausta ir toks, tokį gavome rezultatą. Dabar vertinamas tai, ką jūs sakote šiandieną, nežinau, ar visi koordinatoriai iš vis dalyvavo atsakant į tą užklausimą, nes kai kurie koordinatoriai iš vis nepateikė atsakymo. Ponas Kaputo. Pir Ačiū pirmininkė. Aš irgi šiek tiek sutrikęs. Girdėjome, kad koordinatorių posėdis neįvyks, o aš manau, kad kaip sakė kai kurie kolegos, mes turėtumėme padaryti viską, kad tų posėdžių įvyktų kuo galima daugiau. Čia matyti įvyko kažkoks nesusipratimas. Girdėjome, kad e, nebuvo jokių pastabų dėl darbo atvarkės. Taigi tikrai, man atrodo, kvaila e, rengti koordinatorių posėdį be darbo atvarkės. Tačiau vis tiek manau, kad tokios diskusijos yra reikalingos ir būtinos atitinkamoje institucijoje pirmininkas. Ponios ir ponai, aš sprendimų nepriimu vienas dėl koordinatorių posėdžio be koordinatorių. Tokia nuomonė buvo išsakyta daugumos ir dėl to sureagavau taip, kaip sureagavau. Tai nereiškia, kad aš nenoriu susitikti su koordinatoriais, tiesiog atsakymai, kuriuos gavau, dauguma jų pritarė tam, kad būtų atšauktas posėdis. Dėkoju. Na, o kaip sakiau, 29 dieną turėsime galimybę aptarti šį klausimą labai išsamei. Nemanau, kad reiktų kažką tai aptarti slaptai, koordinatorių posėdėje. Manau, kad visus klausimus galime aptarti komitetų, komiteto posėdėje. Ponas Planaganas. Man labai apmaudu, kad mane laikote idiotu. Gal galite atsakyti į klausimą, kurį uždavė parlamentarė Sendra. Kurie koordinatoriai paprašė, kad neįvyktų koordinatorių posėdis? Jūs mums nepasakėte. Kol kas jūs tik tai kalbėjote apie tai, kad dauguma žmonių nustebė, kad atšauktas e, yra šis posėdis. Prašau neižinėti mūsų racionalaus proto. Panie pošlė, ja mówiłem, że nie mówiłem, że... Pone Flanaganai. Że... Viskas yra štai kaip. Aš nesakau, kad kažkuris koordinatorius paprašė, kad koordinatorių posėdis neįvyktų. Aš uždaviau klausimą, kuris buvo štai koks. Štai koks. Esant dabartiniai situacijai, ar turėtumėme surenkti šį posėdį. Ir kadangi dauguma neparodė didelio entuzijazmo tam, kad šis posėdis būtų surenktas, tai aš tą posėdį ir atšaukiau. Tai nereiškia, kad kažkuris iš koordinatorių paprašė, kad būtų atšauktas tas posėdis. Aš tiesiog klausiau, ar esant dabartiniams aplinkybėms reiktų to posėdžio ir dauguma nepasisakė už tai, kad tas posėdis vyktų. Tai tokia ir yra dabar situacija. Tikrai aš visuomet su malonumu susitinku su koordinatoriais, jokių būdų ne, nevengiu tokio susitikimo. O priežastis, kodėl neatsakiau jūsų klausimą, yra ta, kad ne visi koordinatoriai atsakė į mano klausimą apie tai rengti šį posėdį ar ne. Ponas Andriu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiek tiek pavėlavau ir gal ne viską girdėjau, bet norėčiau pasakyti, kad kalbant apie koordinatorių posėdį, EPP koordinatorius prašė, kad vyktų posėdis, Žaliųjų koordinatorius prašė, kad vyktų posėdis, GUE koordinatorius prašė, kad vyktų posėdis ir EPP koordinatorius prašė, kad vyktų posėdis, tai aš nelabai suprantu, kodėl taip yra, kodėl, jeigu dauguma prašo surenkti tą posėdį, kodėl, kodėl yra blokuojamas tas sprendimas. Aš pats anksčiau buvau koordinatorius. Taigi žinau, kad jeigu na, dauguma dabar pasisako už tai, kodėl ne, nerenkti, jeigu dauguma reng... pasisako už tą posėdį, tai kodėl jis nėra rengiamas? Aš manau, kad einant kadencijai į pabaigą reiktų kažkaip e, išsklaidyti tokius nesusipratimus. Pirmininkas. Pone Andriu, ponios ir ponai. Sekretariatas pravedė konsultacijas mano vardu ne aš kviečiau surenkti koordinatorių posėdį. Ačiū. Aš suprantu, kodėl žmonėms yra šis aktualus šis klausimas, tačiau norėčiau pasakyti, kad aš dar rudenį e, minėjau, kad reiktų surenkti darbų grafiką dėl žūp politikos, dėl žūp reformos. E, nebuvo tada atliekamas balsavimas ir nuolatos vilkinama. E, situaciją ir kitą antradienį turėtumėme surenkti koordinatorių posėdį. Jis turėtų būti sušauktas ir koordinatoriai turėtų susėsti su trimis pranešėjais ir daug ką išsiaiškinti. Aš norėčiau sužinoti, kur link mes einame. Aš laukiu jau ištisus mėnesius, keturis mėnesius, jau man atrodo, tas laikotarpis pakankamai ilgas. Ponas Agnių. Norėčiau gerą naujieną kitiems koordinatoriams pasakyti, aš jau nesu koordinatorius, nes pakeičiau frakciją Strasbūrę praeitą kartą. Tai gal šiek tiek sušvelninsiu situaciją paskelbdama šią žinią, bet bendrai kalbant, tai matau, kad mes niekur nenueisime su tuo, kaip dabar elgiamės. Bardzo dziękuję za prowadzenie trochę milszej atmosfery swoją wypowiedzią. Ačiū ponė Agnių, kad šiek tiek mūsų pralinksminote. Dabar sekretariato atstovai pasisakys situacija yra tokia delikati, man atrodo, kad šiek tiek įvyko nesusipratimas. Aš norėčiau labai atvirai ir skaidriai papasakoti, kas įvyko dėl to koordinatorių posėdžio. Viskas vyksta taip, kaip paprastai vyksta. Sekretariatas, pavyzdžiui, kviečia koordinatorius dėl to, kai reikia paskirstyti autorius pranešimams, nuomonėms renkti ir panašiai. Ir mes kartu su kolegomis supratome, kad yra labai nedaug, faktiškai tik vienas sprendimas, dėl, kurį reiktų priimti koordinatorių posėdėje dėl įprastinių agrikomiteto posėdžių kalendorius tvirtinimo antram pusmečiui. Ir ir raštu, procedūra raštu buvo galima priimti tokį sprendimą. Taigi su, su pirmininku mes ir svarstėme, kad kadangi sprendimų priimti kaip ir nereikia koordinatorių posėdėje, sprendėme, ar jie atšaukti ar ne. Ir, kaip ir sakė pirmininkas, mes pradėjome konsultacijas raštu su koordinatoriais, visi, visiems išsiuntėme elektroninio e, pašto e, laišką, kur klausėme, ar reiktų ar ne atšaukti šį posėdį. Ir trys atsakymai per tas konsultacijas. Gavome tris atsakymus. Atsakė žalieji, kurie reikalavo, kad posėdis vis tiek vykstų. Gavome atsakymą iš GUE frakcijos, kurie irgi tai prašė. Ir taip pat gavome EPP frakcijos atsakymą. Kitos frakcijos kiek žinau, neatsakė į, į, į tą klausimą, į tas konsultacijas. Taigi mes pateikėme šią informaciją pirmininkui ir tų gautų atsakymų pagrindų ir priemėme tokį sprendimą. Buvo nuspręsta atšaukti koordinatorių posėdį. Dar vienas elementas, kuris labai svarbus, yra tai, kad priešingai nei buvo pasakyta, būtent kitą savaitę, antradienį, 29 dieną, įprastinis Agri komiteto posėdis, visas bus skiriamas BŽUP reformai aptarti, bus keičiamasi nuomonėmis apie pakeitimus, apie tai, kiek yra pasiekta pažangos reformuojant BŽUP ir panašiai. Taigi dėl to Ir buvo keliamas klausimas, ar tikrai reikia surenkti dar diskusijas apie žūp reformą ir koordinatorių posėdėje. Bet, e, ponė Miulė, tą norėčiau pasakyti. Kita savaitė, kaip sakiau, yra agri komiteto posėdis, atviras posėdis, bet ne koordinatorių posėdis, viso komiteto posėdis. Taigi štai kokia yra situacija ir daugiau nieko jums kaip ir neturiu pasakyti. Pirmininkas. Kągi, Aš būtent tikslingai paprašiau surenkti tas konsultacijas raštu. Nenorėjau tokio sprendimo priimti vienas, aš norėjau, kad koordinatoriai nuspręstų ir dėl to paprašiau sekretoriato pravesti tas konsultacijas raštu. Taigi labai prašyčiau susilaikyti nuo kažkokiu tai nemalonių pastabų mano adresu, liktai aš kaltinti mane, kad aš nenoriu rengti susitikimų su koordinatoriais, aš visuomet labai mielai juos rengiu ir tai visiškai nesusijęs su laiko ar noro trūkumu, ponas Hausling. Aš tiesiog norėčiau išklausyti gal ministro. Tikrai, matyčiai vyko nesusipratimas, galbūt kitą kartą viską reiktų daryti kitaip, bet mes galime, mes negalime koordinuoti savo veiksmų viešai e, dėl to, kas vyks kitą savaitę. Ta turi padaryti pranešėjai ir koordinatoriai. Taigi aš sutinku su kolege, kad e, surenkime koordinatorių posėdį kitą savaitę. Galbūt pakalbėsime apie darbų grafiką, nes tikrai darbų grafikoje aptarti reiks daugiau nei penkių minučių ir čia reikia daugiau aiškumo dėl to, kokia yra situacija ir gal ne šiandien tą galime daryti kitą savaitę. mes negalime nuspręsti dėl to, kokia metodika bus ar koks darbų grafikas. Ta nuri, ta turi, ta, tą sprendimą turi priimti koordinatoriai. Pirmininkas. Aš labai norėčiau suteikti žodį ministrui ir tikuosi, tikiuosi, kad bus įmanoma surenkti tokį nenumatytą neįlinį koordinatorių posėdį. Tikiuosi, kad tam surasime tinkamą laiką. Ir toliau mes kalbėjomės apie tai ne kartą. Ir nežinau, ar reiktų grįžti prie to paties klausimo nuolatos. Mes kalbėjomės, mes nustatėme darbų grafiką. Aš žinau, kad darbas vyksta nelabai sklandžiai ir yra sunkumų ir tikrai lenkiu galvą prieš pranešėjus ir tuos, kurie dirba su jais. Tačiau nemanau, kad turime toliau veltis į tas diskusijas ir aš norėčiau pakviesti ministrą, kad jis kreiptųsi į komiteto narius. Esu įsitikinęs, kad ministrui Nebuvo labai nemalonu išklausyti šių diskusijų, čia jo, jos nėra jokios slaptos ar panašiai. Ir 20 čia kalbų yra verčiama, 20 kalbų verčiama šis posėdis. Norėčiau pasveikinti svečią, ministrą, kuris yra sukaupęs daugybę patirties Ministru jis dirba nuo 2004 metų. Prieš tai buvo ir ministro pavaduotojas, viceministras. Jis labai buvo įsitraukęs į sanglaudos klausimus, solidarumo klausimus. Ir bendrosios žemės ūkio politikos, daugiametės finansinės programos klausimus, visus, kurie yra tikrai labai svarbus. Ministras tikriausiai žino, kad yra apie 7000 pakeitimų, bet manau, kad ministras pats tai paminės. Aš labai atsiprašau ministro dėl to, kad e, nariai tiek daug laiko skyrė vidiniams mūsų reikalams, bet toks gyvenimas ir dabar žodis jums. Lačias sukčiais altis baterijai. Na, nelabai daug ką galiu pasakyti dėl to, pasiremdamas savo patirtimi, galėčiau gal mm, prisidėti prie bendro darbo savo ruoštų kitaip. Taigi, e, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami Žemės ūkio komiteto nariai, man tikrai tenka didžiulė garbė būti čia jūsų komiteto posėdėje ir pristatyti Rumunijos pirmininkavimo ES prioritetus. Visų pirma, norėčiau mm, perduoti jums Rumunijos ūkininkų linkėjimus, padėką jums už tą paramą, kurią mes gavome iš BŽUP prie kurios tvirtinimo jūs labai smarkiai prisidėjote ir mes labai tikimės, kad mm, panašią paramą galėsime džiaugtis ir 2021-2027 metų laikotarpiu e, gyvenant bžūp. Iš tikrųjų, labai dinamiškas mūsų laukia laikotarpis, bus labai svarbių įvykių, lemsinčių ES ateitį mūsų pirmininkavimo metu ir mes pasistengsime padaryti viską, kas yra įmanoma, kad būtumėm tikrai tas sąžiningas tarpininkas e, tarp atitinkamų institucijų, partnerių, e, kad iš tikrųjų būtų galima ES daug ką nuveikti. Uh, Norėčiau paminėti gegužės 9 nuosibių vadovų susitikimą, kur tikrai bus galima pakalbėti apie vieningą, galingą sanglaudos demokratijos Europą ir galėsime iš tikrųjų aptarti tokias reformas, kurios būtų reikalingos ateičiai ES, kad būtų galima ją konsoliduoti ir toliau žengti į ateitį. Mes norime, kad Europos piliečiai geriau žinotų Europos darbo tvarkę ir matytų mūsų bendro darbo vaisius, rezultatus, kurie yra skirti būtent mūsų piliečių geroviai. Pirmininkaudamas tarybai Rumunija stengsis užsitikrinti, kad būtų pasiekta konkrečių rezultatų, kurie leistų uh, visiems Europos žmonėms naudotis vieningos ir tvirtos ES duodama nauda. Labai svarbu kalbėti apie Europos regionų, miestų sanglaudą. Reikia paminėti mūsų pagrindinės vertybės ir aišku, kad sanglauda yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Aš minėčiau keturias rytis, tai yra konvergencija, saugumas, tarptautiniai reikalai ir bendros vertybės. O se sritise mes labai daug dirbsime pirmininkavimo metu. Tai visų pirma, konvergencijos anglodos sritis, tas pirmasis ramstis. Mes norime, kad būtų galima užtikrinti tvarų ir sąžiningą vystimąsi visiems piliečiams, visoms valstybėms narėms, stiprinant konkurencingumą, mažinant uh, išsivystimo spragas, užtikrinant skaitmeninimą, verslumo didinimą, pramoninės politikos gerinimą. Toliau antraje srityje reikia kalbėti apie saugumo Europą norime, kad piliečiai galėtų gyventi saugesnėje Europoje, kurią galėtų džiaugtis sanglaudos duodama nauda, kad jie jaustųsi apsaugoti nuo išorės grėsmių. Mes norime paremti ir visas iniciatyvas šioje srityje. Trečioje srityje, Europos kaip tarptautinės veikėjos srityje, mes norime stiprinti Europos vaidmenį tarptautinėje arenoje, įgyvendinant e, strategiją e, pasaulinę strategiją, užtikrinant, kad būtų pakankamų išteklių sąjungos lygmenių gyveninti šios E, srities priemonės, taip pat esant plėtros ir kaiminystės politikos įgyvendinimą, taip pat ir siekiant e, įsipareigojimų gyvenimą. Toliau ketvirtasis, e, ketvirtoji sritis, ketvirtasis ramsis, tai yra ES solidarumas ir sanglauda. Čia mes sieksime gyvendinti tokias politikas, kurios užkirstų kelią diskriminavimui, skatintų e, lygias galimybės vyrų ir moterų vienodą traktavimą, taip pat leistų aktyviau traukti piliečius į europinės diskusijas. Pirmininkaudama Rumunija prisidės prie Mm, kitos daugiametės e, programos e, formavimo 2021-2027 metų laikotarpiu. Kitas daugiametis ES biudžetas turės suteikti sąjungui pakankamai išteklių, kad galėtumėm siekti užsibrieštų tikslų septynerius metus į priekį. Ir politinių ir techninių lygmenių bus tikrai labai glaudžiai bendarbiaujama tarp ES tarybos, Europos vadovų tarybos, Europos parlamento, Europos komisijos ir mes labai stengsimės prisidėti prie to, kad būtų sėkmingai suderinta kita daugiametė finansinė programa. Europos mm, parlamento vaidmuo yra labai svarbus. Iš tikrųjų, mm, tvirtinant tą programą, kuri bus pagrindas ES politikai gyveninti. Europos parlamentas yra nepaprastai svarbus, kadangi jis atstovauja Europos piliečiams. Ir aš pats 12 metų buvau parlamentaru Rumunijoje, dirbau Rumunijos parlamento žemės ūkio komitete ir netgi jam pirmininkavau ketverius metus. Tai galiu Jūs patikinti, kad tikrai esu pasirengęs bendradarbiauti su Europos parlamentu, konstruktyviai ir efektyviai dirbti su Jumis tam, kad pasiektumėm kiek įmanoma daugiau pažangos, aišku, pasiremiant anksčiau pirmininkavusių valstybių įdirbių. Ir lygiai taip pat ir visa mano komanda e, dirbs. Mm, pasiremdama bendarbiavimo dvasia. Aš norėčiau padėkoti e, kolegijai Elizabet Köstinger už tai, ką ji yra nuveikosi. Norėčiau pasveikinti ir jūs, Adamai, ir jūsų komandą, kadangi tikrai labai pragmatiškai ir efektyviai, e, efektyviai m, mm, e, dirbote dėrybose dėl tų teisėkurinių paketų, kurie jau yra įveikti ir dėl kitų. Ir aš manau, kad tikrai ir toliau konstruktyviai bendradarbiausime, nes mūsų laukia labai daug darbo darbą. Taigi turime būti realistai ir pragmatikai. Reikia suvokti, kad laiko turime labai mažai e, tam, kad susitartumėm ir užbaigtumėm visas procedūras, kurios yra dar reikalingos tam, kad teisėkurnius galėtume, tekstus galėtumėm patvirtinti. Ir akivaizdu, kad laikas yra ne mūsų sąjungininkas šiuo atveju, tačiau tai bus iššūkis visoms institucijoms, bet aš esu tikras, kad mes sugebėsime e, daug ko pasiekti. Ir Galiu Jūs patikinti, kad stengsime taryboje tinkamai organizuoti darbą ir formuoti tinkamą požiūrį. Reikia paminėti dėžybas dėl žūp reformos teisėkirinio paketo, daugmės finansinės programos 21-27 metams kontekste yra tikrai nepaprastai svarbus prioritetas. Pri, pri, rum, pirmininkaujančiai Rumunijai, nes mes tikrai norime žemės ūkio srityje modernizavimo ir supaprastinimo pasiekti ir, aišku, mes turime laikytis ES veikimo sutarties visų nuostatų. Reikia turėti omenyje, kad žūp vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį užtikrinant sanglaudą ir konkurencingumą ES rinkoje. Ir mes galvojame, kad žūp modernizavimas ir supaprasnimas suvaidins labai didelį teigiamą poveikį. Ateityje mm, kaimiškai E, kaimiškų žemės ūkio vietovių gyventojai turės galimybės užsitikrinti pragyvenimo šaltinį ir tuo pat metu mes galėsime garantuoti garantuotą maistą ir e, normales kainas mūsų vartotojams visoje Europos Sąjungoje, būtent pasirūpindami mūsų Europos ūkininkais. Reikia turėti omenyje mūsų, aišku, visų struktūrų socialinių struktūrų, žemės ūkio specifiką spe, skirtingose ES valstybėse narėse. Ir um, aišku, reikia turėti omenyje, kad yra um, tarp valstybių narių struktūrinių ir, ir gamtinių skirtumų. Ir um, reikia nepamiršti, kad ateityje mūsų laukia labai rimti iššūkiai. Kiekviena šalis, aišku, turi savo specifiką, bet mes turime renkti tinkamus teisės aktus, kad žub būtų pritaikyta ateičiai. Todėl pirmininkaujančiai Rumunijai e, šis klausimas yra itin svarbus. Visa tai, aišku, turi būti vyksta e, turi būti daroma lygiai grečiai vykstant dėryboms dėl daugiametės finansinės programos 2021-2027 metams. Pirmininkaudama Rumunija skatins diskusiją, sudarys palankes sąlygas konsensusą formuoti dėl ateities žūp architektūros pagrindinių elementų, tam, kad būtų aišku ir bendrasis dalinis požiūris suformuotas dėl žūp reformų paketo teisėkūrinio ir pirmininkaudama Rumunija renks diskusijas, kurių tikslas bus surasti naujus sprendimus ir paskatinti uh, aišku, ir baltyminių augalų propagavimą, siekiant jas užsibrieštų tikslų, užsitikrinti savarankiškumą šioje srityje, būtent baltyminių augalų auginimo srityje. Mes toliau, aišku, dirbsime ir, ir siekdami tiesioginių išmokų konvergencijos. Mes taip pat norėt, norime, kad būtų užtikrintas supaprasnimas ir didesnės geresnis valstybių narių subsidiarumo paisimas, kadangi iš tikrųjų būtina atsižvelgti kiekvienos valstybės specifiką. Ir vaizdu, kad kartu atsinaujinimo uh, elementas turi būti labai svarbus žūp ateičiai, reikia skatinti kartų pasikeitimą, kartų atsinaujinimą, reikia esminių pokyčių tam, kad išvengtumėm um, žmonių išvykimo iš kaimiškų vietovių, kad taip pat įveiktumėm ir gyventojų senėjimo problemą, kadangi aišku, kad ūkininkavimas yra nepaprastai svarbi ūkinė veikla žmonės išgyvenimui užtikrinti. Reikia turėti omenyje, kad e, smulkiems ūkininkams būtina parama, ypatingai e, kalnuotose regionuose, ypač kai tai yra jauni ūkininkai, kurie iš tikrųjų iš esmės prisideda prie Europos. Uh, kaimiškos aplinkos išsaugojimo ir e, ūkinės veiklos klėstėjimo užtikrinimo. Bioekonomika, inovacijos, mokslo tyrimai žemės ūkio srityje, tai žinoma bus nepaprastai svarbus klausimas per šių metų pirmą pusmetį mm, ES taryboje, nes be inovacijų nepasieksi aplinkosauginių klimato kaitos tikslų, kurie ir užsibriežti. tvaraus vystimosi užsitikrinimas Europos žemės ūkija, pritaikymas jo prie ateities iššūkių, konsolidavimas, galvojant apie ateitį, e, reikalauja užtikrinti vienodą e, prieigą visoms valstybėms prie žemės ūkio srities mokslo tyrimų finansavimo. Nesvarbu, kokia tai būtų valstybė narė, tai būtina vienodą prieigą užtikrinti. Reikia skatinti sinergijas tarp skirtingų politikos ryčių reikia integruoti mokslo tyrimų mm, pasiekimus e, praktikoje, reikia skatinti keitimas gerąją praktiką ir idėjomis tam, kad būtų galima mažinti um, nuostolius, atliekų kiekius visoje maisto auginimo ir gamybos grandinėje. Aišku, tam e, reikės Mm, e, ir, ir, ir pasitelkti ir reglamentą 1305 2013 metų metų dėl e, kaimiškų vietovių, 13.06.2013 metų, e, metų dėl finansavimo, valdymo ir monitoringo, taip pat 13.07 vėlgi 2013 metų, dėl tiesiog neišmokų 13.08 tų pačių metų dėl bendro rinkos, bendro rinkos organizavimo. Ir Aišku, kad e, šiuos reglamentus reikės atitinkamai pakeisti, modifikuoti. E, paminėčiau 1305 ir 1307 reglamentus dėl, dėl kaimiškų vietovių ir tiesioginių išmokų. 2019-2020 metai čia paminėtini. Aišku, kad šie reglamentai yra labai svarbus finansuojant priemonės pagal pirmą ir antrą ramstį. Būtent tai aktualu tiem dviem mano minėtėm metam, tam, kad valstybės narės galėtų perkelti pinigus tarp tų dviejų ramščių 2020 metais, taip pat, kad galėtų taikyti dosnesnes sąlygas nuostatas, ypač tose vietovėse, kur yra tam tikrų um, uh, kliūčių ūkininkavimui dėl gamtinės specifikos. Ir aišku, reikia nepamiršti strateginio planavimo ir techninės pagalbos. Pirmininkaudama Rumunija mm, dirbs su specialiu žemės ūkio komitetu ir e, dirbs su Europos parlamento žemės ūkio komitetu ir čia mes jau su pirmininku Sikerskiu mm, esame E, kalbėję tuo ir aišku, reikia kalbėti ir apie tai, kaip kovoti su nesažininga komercinė praktika paminėčiau trilogo e, dėrybas tarp parlamento komisijos ir tarybos. E, gruodžio 18 buvo pasiektas susitarimas. Aš noriu visus labai pasveikinti. Pirmininkaudama Rumunija e, imsis visų priemonių, kad galutinis susitarimas būtų suformuotas ir direktyva, kad būtų uh, priimta dar iki parlamento kadencijos pabaigos. Aš čia tikrai e, norėčiau labai pasidžiaugti bendradarbiavimu su Europos parlamentu, nes ši direktyva yra nepaprastai svarbi ir e, pirmininkantį Rumuniją yra gavusi e, Žemės ūkio specialaus komiteto pritarimą ir jau, minėjau, yra uh, ir su pirmininku Sikerskiu kalbėtasi tuo klausimu. Aš tikiuosi, kad tikrai viskas vyks labai sklandžiai. Tai yra nepaprastai svarbus klausimas, ši direktyva, aš manau, kad tikrai tai e, lems labai, labai mm, svarbų situacijos pagerinimą ir, ir galės ūkininkai pajusti tiesioginę naudą, bus daug sažiningiau veikianti maisto gamybos ir tiekimo grandinė, kas yra nepaprastai svarbu, galvojant apie mūsų Europos ūkininkų pragyvenimą šaltinius. Toliau, mm, alkoholiniai gėrimai vėlgi tai yra labai svarbus teisėkūrinis paketas ir pirmininkaudama Rumunija pasistengs padaryti viską, kas yra įmanoma, kad reglamentas būtų patvirtintas dar iki e, šios parlamento kadencijos pabaigos. Ir vėlgi aš labai norėčiau pasidžiaugti, pasikliauti jų bendarbiavimu su Europos parlamentu. Mm, norėčiau tikrai pasiekti, kad šis reglamentas būtų patvirtintas ir paskelbtas kaip galima greičiau. Galiu patikinti Europos parlamentą, kad mes mes tenksimės bendarbiauti visokiojopai tam, kad maisto gamintojai visoje ES, visi ES piliečiai galėtų mm, turėti tokią apžūp, kuri atitiktų e, jai keliamus tikslus ir kuriuos mes visi ir norėtumėm. Toliau, gyvūnų gerovė, tai, tai išlieka labai rimtų apių klausimų. Tai yra labai svarbu, kalbant apie aukininkavimą, apie mūsų žemės ūkį. Ir tai, aišku, sėtina bendrai su mūsų ekonominė situacija valstybės narėse. Ir pirmininkaudama Rumunija toliau tęs diskusijas dėl lygų, reikšmingų lygų, kurios plinta per valstybių narių sienas. Pavyzdžiui, viena iš labai rimtų problemų, su kuria susidarėme nuo 2014 metų, yra afrikinis keulių maras ir būtina rasti reikiamus sprendimus, kaip um, kaž, likviduoti padarinius, kažkaip suvaldyti ekonominius, socialinius padarinius tokios lygos kaip afrikinis keulių um, maras. Ir mes, aišku, apie tai kalbėsime um, ministrų konferencijoje, kuri vyks Bukarešte ir, ir bus kalbama ir apie šią, ir apie kitas lygas, kurios plinta nepaisdamos valstybių sienų techninių lygmenių pirmininkaujantį Rumuniją skatins diskusijas dėl vieningo požiūrio į e, ES prevencinių pajėgumų stiprinimą kas, kad vienodai tai veiktų visose valstybėse narėse. Ypatinga dėmesį skirsime biosaugumui, kaip bendrai tokiai savokai, kas yra labai svarbu, siekiant užkardyti lygas ir užtikrinti gyvūnų sveikatą. Kitas mūsų tikslas yra e, darbas e, su antimikrobiniu atsparumu e, dėl šios strategijos. Pirmininkaudama Rumunija taikys požiūrį, tą vieningo, vieningai sveikatos požiūrį ir Aš taip pat ir paminėčiau ir ministrų konferenciją būtent tuo klausimu dėl antimikrobinio atsparumo, kuri konferencija vyks Bukarešte taip pat. Uh, Gyvūnų gerovė, e, kaip minėjau, yra labai svarbus klausimas ir gyvūnų gerovė e, yra, e, apie tai yra kalbama ir ataskaitoje 2018 lapčio 14 dienos gyvulių gerovės klausimas yra labai aktuolus. Toliau gyvų, gyvulių eksportas išlieka irgi labai svarbių klausimų. Čia turi būti taikoma gera praktika, tad, kad gyvulių gerovė būtų užtikrinta ypač gyvulius transportuojant jūromis. Ir vėlgi šio klausimo įvyks konferencija, seminaras Bukarešte. Be to paminėčiau, e, kad tai vyks birželio mėnesį. Uh, Miškininkystės klausimas taip pat yra nepaprastai svarbus pirmininkaujančiai Rumunijai. Ir miškininkystės klausimas yra labai svarbus tiek europinių, tiek tarptautinių lygmenių. Ir pirmininkaudama Rumunija pasirems tuo, kad rei, to požiūriu, kad miškininkystės sektorių būtina pritaikyti prie klimato kaitos, visuomenės pokyčių ir kad reikia stengtis kovoti su su dirbožėmio erozija. Šiuo metu mm, miškų e, sektorius yra labai svarbus ES ir pirmininkaudama Rumunija sieks užsitikrinti, kad būtų šis klausimas reguliuojamas ES lygmenių, apimant visus sektorius. Dabartinė miškų strategija 2018-2020 metų ir taip pat ir ateities miškų strategija po 2020 metų turės užtikrinti sinergijas tarp atitinkamų skirtingų sektorių ir integruoti įvairių skirtingų politikos sektorių priemonės, kuomet jos turi poveikio miškininkystiai. Mm, Teiškai privalomas susitarimas dėl miškininkystės labai reikšmingai prisidės prie tvaros vystimosi tikslų pasiekimo e, siejant tai su darbo tarkė 2030 metams. Bulgarija, Austrija pirmininkaudamos labai daug dirbo e, miškininkystės e, srityje dėl Forest Europe Ir pirmininkaudama Rumunija stengsis užtikrinti, kad tos dėrybos judėtų toliau į priekį sėkmingai tam, kad būtų suformuotas bendras tvaros miškų valdymo standartas Europos lygmenių. Atsižvelgiant į dabartinį tarptautinį kontekstą, ES ir valstybės narės privalo veikti vieningai ir suformuoti savo poziciją jungtinių tautų miškininkystės forumo 14 sesijai, kuri įvyks 19 metų gegužę, tai yra UNFF 14. Labai ačiū už jūsų dėmesį, dabar esu pasiryšęs atsakyti jūsų klausimus. Dėkuoju ministrė už labai išsame apžvalgą. Pristatėte, ką ketina daryti Rumunijos prinkauti valstybė. Turiu 30 norinčių pasisakyti asmenų sąrašą. Kiekvienam koordinatoriui suteiksiu dvi minutės, o kiti nariai turės kiekvienas po vieną minutę. Ponas Des pirmasis. Ir kai pamatysite mojojant plaktuku, žinokite, kad tai ženklas sustoti. Ponas Des. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ministru už tai, kad atvyko pas mus į parlamentą, į Agri komitetą ir pristatė Rumunijos pirmkaičios valstybės darbo programą. Minėjote, kad bendroji žemės ūkio politika vaidins jums labai svarbu vaidmenį. Laikas gana trump, trumpas. Ar jūs manote, kad per pusmetį sugebėsite kažką padaryti? Kartu su Paulo De Castro aš manau, kad Mes parengėme omnibus procedūrą ir mes tikime, kad jūs kažką galėsite padaryti, bet tas darbas mums užtruko 14 mėnesių, tai kur kas paprasčiau negu bendro žemės ūkio politika, taigi aš šiek tiek abejoju, ar sugebėsite viską padaryti, ką jūs susiplanavę. Taip pat nenorėčiau, kad viskas būtų daroma skubotai. Pasisakymo pabaigoje paminėjote miškininkystę ir Europos požiūrį. ES požiūrių miškų klausimas turi priklausyti nacionaliniai kompetencijai. Šimtas milijonų hektarų miškų yra daugiau nei prieš 30 ar 40 metų. Taip, mes turime atidžiai stebėti kokia yra miškų būklė, dėl to, kad būtų galima sulaikyti CO2, miškai tą funkciją atlieka. Bet e, turime atsižvelgti ir konkurenciją žemės ūkio srityje. Produktivumas ir konkurencingumas yra svarbus dalykai. Jūs kalbėjote apie palankės maisto kainas, nors labai skiriasi viso Europoje maisto produktų kainos. Taigi turime e, nacionalinių lygių spręsti tas problemas. Linkiu jum sėkmės EPP frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu pasveikinti ministrą už jo pasisakymą, kalba ponas Kaputo, taip pat už išvardytų svarbiausius dalykus. Ne visada viskas būna taip išsamei pristatoma. Jūs sakėte, kad mes turime sparčiau dirbti, nes dirbame su labai svarbiais dosie. Pritarčiau tą, ką pasakė ponas Des. Pritariu tam, ką jisai sakė apie BŽUP. Ūkininkai nori turėti aišku teisinį pagrindą. Taigi mums labai svarbu tai, kokie sprendimai bus priimiami šiame komitete ir kas bus nubalsuota plenarinės sesijos metu. Norėčiau išgirsti jūsų minčių daugiau apie BŽUP reformą. Daug ref... prioritetų paminėjote ir aš pritariu jums, jog jaunimo vaidmuo yra labai svarbu. Reikia užtikrinti kartų kaitą kaimo vietovėse Ir mums reikėtų sukurti naujovišką, novatorišką žemės ūkį ir tam mums reikia jaunų žmonių. Turiu konkretų klausimą. Ką galėtumėt pasakyti apie BŽUP išlaidas? Turime griežtai taupyti, laikytis griežto požiūrio, kalbant apie produktus, kurie yra importuojami į ES. Kilmės nurodymas etiketėse nėra protekcionizmas, tai yra skaidrumo užtikrinimas. Norėčiau išgirsti jūsų kaip pirmiausios valstybės požiūrį. Ačiū. Toliau ponas Kužmiuk. Ačiū. Noriu padėkoti ministrui už tai, kad atvyko Dėkuoju už labai išsamų Rumunijos pirmininkavimo pristatymą, pagrindinių prioritėtų pristatymą bažau pasrityje. Kaip ir kiti kalbėtojai, noriu pabrėžti, kad šeši mėnesiai yra labai trumpas laikas. Europos parlamentui liko tik trys mėnesiai darbo šioje kodencijoje. Darbą baigsime balandžio pabaigoje taigi laikas labai spaudžia. Ministras paminėjo, kad vienas iš keturių svarbiausių prioritetų yra konvergencijos ir sanglaudos Europą siekiant sumažinti skirtumus tarp atskirų valstybių. Ir ministras žino, kad Rumunija jau yra 12 metų ES, Lenkija 15 metų ES. Taigi, kalbant apie tiesioginės išmokas, skirtumai tarp valstybių yra didžiuliai. Yra pasiūlymų suvienodinti skirtumus kitoje daugiametėje finansinėje programoje. Bet norėčiau paklausti jūsų, ministrė, ar nebūtų geriau užtikrinti visišką lygybę? Nes kitaip ūkininkai centrinėje rytų Europoje bus diskriminuojami. Mes nenorėtumėm, kad diskriminacija tęstusi. Noriu paklausti, ką Rumunija ketina daryti, siekdama užtikrinti, kad skirtumai būtų suvienodinti. Pone Sandra, ačiū pirmininkė. Girdėjome įvairius prioritetus ir manau, kad BŽUP rūpi kiekvienam asmeniu šioje salėje. Norėčiau jūsų paklausti, kalbant konkrečiai, kaip jūs ketinate skatinti veiksmus, kad būtų galima apsaugoti smulkius šeimos ūkius naujoje BŽUP? Nekartą esame apie tai kalbėję, bet niekada nėra pasiūlymų užtikrinančių, kad tokie smulkus ūkiai būtų stiprus ir klestėtų. Būtent tokie ūkiai kūrė darbo vietas ir leidžia, kad ūkininkavimas išliktų gyvybingas kaimo vietovėse. Antras dalykas, norėčiau paklausti dėl moterų klausimo. Pirmiausia, naujame BŽP pasiūlyme nebelieka moterų. Ar jums pirmininkaujant pasiūlysite konkrečių priemonių, kad būtų panaikinta neligybė, nuo kurios nukenčia moteris ūkininkės, ypač šeimininiuose ūkiuose. Trečias dalykas. Noriu jūsų paklausti apie žemę. Šiame parlamente, šiame komitete mes diskutavome ir patvirtinome rezoliuciją dėl žemės Europoje. Dabar kai kuriuose teritorijose, pavyzdžiui, Galisijoje, iš kur aš esu kilusi, jaučiame didžiulį spaudimą pirkti žemę. Didžiulės įmonės atvyksta ir nori nusipirkti žemę. Tos kompanijos yra susitelkusios į pramoninės sritis, pramoninės teritorijas, taip pat e, keulio auginimo ūkius ir mano klausimas yra, kokį dėmesį skirsite smulkiems ūkiams? Ponas Gausling, pirmininkė, vakar Envi komitete klausėmės jūsų ir aš norėčiau pakalbėti apie tuos dalykus, kurių nepaminėjote vakar, tos klausimus, į kuriuos neatsakėte. Pirmiausia, dėl smulkių ūkininkų. Airijai ypač rūpi klausimas mažų, smulkių ūkių. BŽP neduoda atsakymų šį klausimą. O kaip dėl žemės grobimo? Juk tai vyks ir jūsų valstybėje narėje. Taip pat nekalbama apie gyventojų mažėjimo kaimo vietovėse. Labai gaila, kad antro ramščio e, pinigai, pinigų kiekis yra sumažintas. Ką galėtumėte apie tai pasakyti? Mane šiek tiek nustebino tai, ką vakar sakėte. Jūs nepaminėjote klimato vakar. Ką ketinate daryti, siekiant užtikrinti, kad žemės ūkis atitiktų klimato kaitos tikslus? Mes esame apie tai padarę pareiškimą. Dar norėčiau paminėti štai ką. Kai kuriuose šalyse, skaitant jūsų, yra korupcijos problemų. Mums reikia daiktus vadinti tikraisiais vaiktais, tikraisiais vardais. Kai yra pasisavinami pinigai, nukreipiami kitais kanalais, turime spręsti korupcijos klausimą. Jūsų šalis beveik nieko nedaro siekiant sumažinti pesticidų naudojimą. Jūs ir toliau naudojate labai abejotinas, kenksmingas cheminės medžiagas. Ir šis klausimas nėra keliamas. Aš e, kalbu konkrečiai apie nikotinoidus. Turime direktyvas ES parengę tais klausimais. O kaip dėl neteisėto miškų kirtimo, kuris vyksta jūsų šalyje? Yra saugomos teritorijos, kur draudžiama kiršti miškus be vyriausybės leidimo. Mes tengiamės užtikrinti ES patikimumą. Ir aš įtariu, kad jūs nedarote savo namų darbų. Ačiū, pirmininkė. Pirmkaučios valstybės laikotarpis prasideda ir pasibaigia ir ne visada sulaukiame reikiamų rezultatų. Tai kalbu ne dėl to, kad jūs, jums trūktų kompetencijos, bet jūsų ankstesnė pirmininkė nesugebėjo atlikti to darbo, e, kurį buvo įsipareigoję padaryti. Ir daugelis e, jūsų primtų sprendimų verčia ūkininkus e, trauktis iš darbo rinkos. Žemės ūkiui yra rengiami tikrai labai negalėsingi teisės aktai. Taigi BŽP reforma yra tipiškas pavyzdys, kai nėra tinkamai sprendžiamos ekonominės uh, ūkininkų problemos. Taip pat nėra jokio paskatimo jauniems ūkininkams kurtis kaimo vietovėse. Norėčiau keltą klausimų pateikti. Reikėtų rasti susitarimą dėl trijų ramščių iki jūsų programų pabaigos. Reikėtų taip pat parengti dokumentus per tą trumpą laiką, kurie labai svarbus ūkininkų gyvenimui. Koks yra, kokia yra dabar padėtis, kokia pažanga diskutuojant su e, taryba, e, kalbant apie daugiametę finansinę programą, koks yra BŽP biudžetas, ir kokia suma, kokia yra jūsų pagrindinės, kokios jūsų pagrindinės gairės yra, kaip ir kaučios valstybės šiuose diskusijose. Dėkoju. Dabar e, po minutę kitiems nariams pasisakymui. Pone Zuana pirmoji. Ministrė, kaip Europos parlamento komiteto atsakingo už žemės ūkį ir kaimo plėtrą vicepirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komitetą. Aš puikiai Jūs žinau, pažįstu, žinau, kad turite galybę patirties. Taip pat žinau, kad labai daug dirbote Rumunijos žemės ūkio, Europos žemės ūkio labui. Dirbote daug ūkininkų labui per visą savo profesinę karjerą. Ministre, mums reikia subsidiarumo. Europoje yra problemų dėl to, kad žmonės kraustosi iš kaimo. Matome, kad mažai turime jaunų ūkininkų ir sudėtinga taip pat ir moteris paraginti pasilikti kaimuose. Ir skaitmenimas yra labai svarbus dalykas. Be to, žemės ūkis Europoje net, negalės pasiekti to standarto, kurio tikimės. Čia žemės ūkio komitete mes dažnai kalbame apie aktyvų, aktyvius ūkininkus, realius ūkininkus arba naujus ūkininkus, kurie persikelia į kaimus ir pradeda dirbti žemę. Aš žinau, kad jūs pasisakote už investicijas į žemės ūkį, Ir dar viena svarbi tema yra vienodos subsidijos visiems ūkininkams, ne, nepriklausomai, nepriklausomai nuo to, kur jie dirba ES. Ministrė, sveikinu tai, kad jūs kalbėjote apie gyvūnų gerovę. Kolega kalbėjo apie aplinkosauginės problemas ir aš žinau, kad jūs labai daug dirbote ir šioje srityje. Aš linkiu Jums visokiojo pasiekmės ir kaip vicepirmininkė šiame komitete norėčiau pasakyti, kad labai žaviuosi Jūsų darbu, linkiu Jums sėkmės ir esu įsitikinusi, kad pirmininkaujantį Rumuniją labai smarkiai prisidės prie žūp reformos ir rezultatą galiausiai gausime labai puikų savo ūkininkams. Ačiū, ministrė, dėkoju, kad atvykote pas mus. Kelis klausimus turiu kaip pranešėja atsakinga už strateginių tikslų dokumentą. Norėčiau pasiekti, paklausti, kiek pa, esame pasiekę pažangos ir ar bus susitarta dėl strateginio dokumento. Mercosur dabar klausimas. Man labai rūpi Mercosur ES dėrybos dėl, dėl susitarimo, ypatingai dėl geografinių nuorodų, kilmės nuorodų. Kiek suprantu, ne viskas yra ne visos iš jų yra pripažįstamos ES ir Merkosur šalyse. Taigi aš norėčiau paklausti jūsų nuomonę, nuomonės apie tai, kaip spręsti šį klausimą. Ir galiausiai dėl daugiametės finansinės programos norėčiau sužinoti, ką jūs manote apie įvairias politikos rytis, nes panašu, kad daugelis mano, jog reikia mažinti žūp finansavimą. Tarybai, tarybai, taryboje daug narių tai vertina kaip vienintelį galimą sprendimą. Ką Jūs gal, galvojate apie tai? Ką galvojate apie tai, kad valstybės narės galėtų skirti daugiau pinigų, o ne mažinti žūp finansavimą? Ačiū, ponas Turkanu. Keli trumpi klausimai Jums. Norėčiau pasveikinti jūs, jūs Europos parlamente ir norėčiau paklausti apie tai, kad subsidijoms turi būti numatytas, numatytos viršutinės ribos, nes čia yra su tuo susijusių ir privalumų, ir trūkum, trūkumų. Kaip jūs vertinate situaciją? dėl keulių augintojų, kurie dabar susiduria su sunkumais. Ką Jūs manote apie tuos plotus, kur laikomi šie gyvuliai? Ačiū Ponas Nekovas, ačiū ponė pirmininkė, ponė ministrė. Mes susitikome e, tuo metu, kai pirmininkavo Bulgarija ir mes tada kalbėjome apie dviejopus maisto produktų standartus. Ir aš norėčiau paklausti, ar pirmininkavimo metu jūs ketinate užbaigti trilogo procesą, nes mes daug kalbame apie skepticizmą, apie antieuropietiškas jėgas. Jeigu mums pavyks įrodyti, kad ES galioja bendros vienodos taisyklės, tai tada labai daug sutaupytumėme uh, laiko kalbėdami apie ES privalumus ir trūkumus. Toliau e, kitas klausimas dėl Afrikinio keulių maro. Dėkoju, kad iškelėte šią, šį klausimą. Dėkoju, kad Zoana pasikalbėjo irgi su veterinarijos tarnybos Rumunijoje direktoriumi, regioniniu direktoriumi, kuris buvo nusiųstas į Ruziją. Ten aš praeitą savaitę surengiau konferenciją šiuo klausimu. Taigi mano klausimas štai koks Ar jūs pasisakote už tai, kad būtų skiriami atitinkami finansai šiam tikslui? Ponas Kolumbija. Pone pirmininkė, tikiuosi, kad skirsite kelias sekundės ir man. Pirmiausia, aš tikrai šiek tiek esu nustebęs dabar perėmus jums pirmininkavimą tai, kad jūs skiriate tik tai vieną minutę pirmininkę labai svarbioms problemoms aptarti kalbame apie būsimą žūp arba tas problemas, kurias palėtė ir ministras. Aš e, turėčiau daug labai klausimų jums irgi, kaip ir daug kolegų jau uždavė tuos klausimus, bet aš gal tada kelia, keliomis mintimis norėčiau pasidalinti. Aš kaip parlamentaras manau, kad iš tiesų Europos komisija kelia didžiulę grėsmę dėl to, kad, kelia, kad grasina Vengrijos ir Lenkijos vyriausybėms. Uh, grasina, kad dalis pagalbos bus suspenduojama šioms valstybėms. Tai yra šalys, kurios yra netoli jūsų valstybės. Ir aš lankiausi tenais ir kalbėjau su nedideliais ūkininkais ir jie tikrai sutarė didžiulėmis problemomis dėl to, kad stambios korporacijos tenais karaliauja. Ir Bulgarijoje, pavyzdžiui, kalbėjausi su nedideliais ūkininkais, ten jiems tenka mažiau nei 10 procentų išmokų tokiems nedideliems ūkininkams. O visa kita susižeria stambiosios korporacijos. Toliau ištikus kriziai žemės ūkio srityje, aš manau, kad reikia išlikti labai atsargiems ir nebijoti bendrauti su kaimynais iš rytų. Moldavija ir Gruzija kuomet buvo numatytas embargas Rusijai, turi galimybę eksportuoti savo žemės ūkio produkciją be jokių muitų. Taigi, tokių Taip pat yra keliamos tam tikros sąlygos Ukrainai, kuri dabar skatinama eksportuoti savo priekes į ES. Taigi, iš tiesų mes turime uh, suprasti, kad labai dažnai įmamasi tam tikrų diplomatinių priemonių ir valstybių narių ūkininkai susiduria su dramatiškais padariniais. Aš manau, kad reikia laikytis racionalesnio požiūrio, požiūrio, kuris būtų palankesnis mūsų šalių ūkininkams. Dėkoju. Posu Flanaganas. Aš noriu pritarti tam, ką sakė daugelis kalbėtojų. Tai susijęs su laikų, laiko grafiku. Ar yra jis realistiškas, tas grafikas, man atrodo, kad ne, dauguma parlamentarų irgi taip nemano įvairiose frakcijose. Ir kitas klausimas, būtų įdomu sužinoti, ką Jūs galvojate apie komisijos poziciją dėl viršutinės ribos nustatymo, kalbant apie subsidijas. E, tai buvo pristatyta kaip perskirstimas, bet daugelis žmonių mano, kad tai būtų neprasminga ir daugelis tikisi, kad e, tokiu būdu žų politika bus patikimesnė. Aš esu ir biudžeto kontrolės komiteto narys ir kiek aš atsimenu, visi garsiai labai rėkė, kad viskas turi, kažkas turi būti pakeista, bet panašu, kad komisija visiškai nesiklausė. Tai man įdomu sužinoti, kokia būtų jūsų nuomonė. Ar nemanote, kad tai neprasminga? Ponas Andriu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad atvykote, ministrė. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Jūs kalbėjote apie kainų nepastovumą ir rinkos nestabilumą žemės ūkio produkcijos srityje. Ir kalbant apie būsimą reformą ir bendrą rinkos organizavimą, yra pateikime tinkami pasiūlymai ir kalbama apie tai, kad reiktų sukurti tam tikrą prevencijų, rizikų prevencijos sistemą, kuriant naują rinkos organizavimą. Apie tai kalbėjo ir mano kolega Kaputo ir aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę. Ar būtų galima tokiu būdu pertvarkyti bendrą rinkos organizaciją, e, galbūt per tą omnibuso pasiūlymą tą būtų galima padaryti, ar tikrai būtų noro daugiau užtikrinti daugiau struktūros įvesti maisto tiekimo grandinėje. Ir galbūt jūsų pirmininkavimo metu būtų galima e, to pasiekti. Aš suprantu, kad tai trumpas laikotarpis ir laukia mūsų dėrybos dėl žūp reformos, bet norėčiau sužinoti, kaip jūs ketinate pristatyti šias idėjas tarybai, būtent kalbant apie rinkos skaidrumą. Ir galbūt taip pat galėtumėte mums pasakyti, Ar jūs turite nuomonę apie breksitą ir kokių padarinių tai turės žemės ūkio sričiai ES per ateinančius mėnesius? Pane Klonik. Ačiū, ponė pirminkė, ponė ministrė. Jūsų pasisakymo metu žinau, kad jūs kalbėjote apie baltyminius augalus ir aš labai norėčiau jūs irgi pasveikinti su pirmininkavimu. Ir Lapkričio 29 dieną buvo paskelbta ataskaita apie baltyminių augalų plėtrą ES. Tačiau dabar tikrai trūksta, pasigendame konkretumo ir vizijos šioje srityje, turint omenyje būsimą apžūp reformą. Ir taip pat ataskaitoje komisija labai aiškiai teigia, kad situacija kelia nerimą, kadangi ES 17 milijonų tonų baltyminių augalų importuoja 13 milijonų tonų sojos. O tuo pat metu mes žinome, kad komisija ir jos pirmininkas derasi su JAV tam, kad dar daugiau importuojama būtų sojos. Taigi tvarumo prasme tai yra neraminanti situacija. Ir aš norėčiau sužinoti, kaip jūs ketinate savo ruoštų elgtis, kai matote tokius labai aiškius prieštaravimus tame, ką daro Europos komisija. Ponas Erdoš. Ačiū, ponė pirmininkė. Skaitome spaudoje, kad e, rytų Europoje maisto kokybė nėra tokia pati kaip vakarų Europoje. Taigi tikrai mes turime kovoti su tokiu, kovoti su tokiu nekokybišku maistu ar mažesnės kokybės e, maistu. Praeitų metų rugsėjo mėnesį buvo mūsų parengta, parengtas pranešimas ir mes ten reikalavome, kad tokia praktika būtų įvartijama kaip nesažininga praktika. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie tai ir ar spręsite šį klausimą taryboje. Ir taip pat norėčiau dar užduoti klausimą apie afrikinį keulių marą. Uh, kova su šia lyga iš tiesų vienas svarbiausių mūsų uždavinių. Aš manau, kad mes turime skirti tam tikslui daugiau lėšų, kad pasiektumėme kur kas geresnių rezultatų, kad galėtumėme išmokėti kompensacijas ūkininkams. Kokia jūsų nuomonė apie tai? Ačiū ponė pirmininkė, sveiki atvykę ponė ministrė, mes jau vakar susitikome Envi komitete. Aš norėčiau uh, kalbant apie tai, kas vakar buvo pasakyta, nepritarti tam, ką sakė kolega Andrijo dėl e, rinkų, dėl, dėl atsiprašau, kainų nestabilumo ir krizinės situacijos. Aš manau, kad reikia daugiau dėmesio skirti rizikos valdymui, nes būtent apie tai šiandien reikia kalbėti. Labai svarbu, kad bendroji žemės ūkio politika išliktų bendraja politika. Ir tas pasiūlymas, kurį pateikė komisija, tarsi siūlo tam tikrą prasme renacionalizuoti žūp politiką. Ir aš norėčiau pasakyti dar vieną dalyką. Jūs minėjote bioekonomiką. Yra reglamentas, kuris yra peržiūrimas ir mes laukiame dabar deleguotųjų aktų. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šį reglamentą, nes labai jis svarbus biokūro augintojams. Tai yra labai svarbu, kalbant ir apie baltyminius augalus, kaip minėjo mano e, kolegė. Uh, Ir tikrai labai svarbu, kad ta, tas dokumentas nebūtų nukreiptas prieš žemės ūkio, prieš ūkininkus Europoje per ilgesnio ar vidutinio laiko, per vidutinį ar ilgesnį laikotarpį. E Aš dar pradžioje norėčiau Jums padėkoti, ministrė, norėčiau padėkoti ir Rumunijos, pirmkančios Rumunijos komandai, kurie tikrai padėjo ir Austrijai pasiekti atitinkamų tikslų, kalbant apie nesažiningą praktiką. Na ir šiandieną iškart po šių diskusijų mes kalbėsime apie nesažiningą priekybinę praktiką. Taip pat numatytas balsavimas plenarnėme posėdėje kovo mėnesį O dėl bendrosios žemės ūkio politikos aš jums turiu vieną klausimą. Daugelis šiame komitete nekarta yra išsakę susirūpinimų ir mes balsavome dėl pono Dorfmano pranešimo ir jis buvo patvirtintas didelė dauguma. Mums neramu dėl siūlomo šios reformos, neramu, kad dėl jos gali būti renacionalizuojama ši politika. Ką apie tai galvoja pirmininkaujantį Rumuniją? Ačiū. Linkė, gerbiamas ministrė, tikrai e, labai atidžiai išklausiau jūsų pasisakymą ir jaučiasi, kad jūs gerai suprantat Rumunijos žemės ūkį, Europos žemės ūkį ir tikrai noriu aš jums palinkėti sėkmės. Džiaugiuosi, kad jūs svarbiausių savo prioritetų laikote konvergenciją ir nesikartodamas, e, e, ką klausė kolegos, noriu konkrečiai paklausti, kokio lygio konvergenciją planuojate pasiekti. Kaip žinia, komisija siūlo 50 procentų sumažinti, ko gali tikėtis e, iš jūsų pirmininkavimo Baltijos šalių ir Lietuvos ūkininkai. Antras klausimas būtų, kaip žinia, e, viena iš didžiausių problemų yra, kaip užtikrinti reikiamas pajamas ūkininkams. Kaip žinia, išmokos sudaro kažkur apie 20-25 procentus, o visą likusią dalį pajamų sudaro kainos. Tai kaip jūs planuojat užtikrinti kokį pasiūlyti mechanizmą dėl sąžiningo atsiskaitymo su gamintojais? Ačiū. Poseu Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, bun venit și președinției. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, ministrė, kad atvykote į mūsų posėdį. Linkiu Jums sėkmės pirmininkaujant. Dėl žemės grobimo noriu pakalbėti ypač rytų Europoje. Ar jūs klausotės manęs, ministrė? Norėčiau pirmininkį užduoti klausimą ministrui. Mm, žemės grobimas rytų Europoje yra labai paplitęs reiškinys mūsų šalyje, Rupūnijoje Mm, rytų Vokietijoje ir panašiai. Kokia yra pirmininkaujančios Rumunijos pozicija tokiu klausimu? Reikia turėti omenyje, kad ES subsidijos, ūkininkavimo subsidijos dažniausiai nukeliauja į spekuliantų rankas, tų, kurie dažnai yra net ne iš ES. Toliau, afrikinis keulių maras. Gal galėtumėt Mm, daugiau papasakoti apie šios lygos situaciją Rumunijoje. Toliau antimikrobinis atsparumas. Ką jūs galvotumėt apie mm, tai, kad vet, kokia yra veterinarinė situacija, kiek yra uh, pernešamos lygos. Agniu įstojusios e, valstybės turėjo nutraukti savo veiklą, e, genetiškai modifikuotų augalų nebegalėjo auginti. Rumūnų e, ūkininkai dar tais laikais, kai įstojo Europos Sąjunga, kreipėsi mane, rodė nuotrauką, žiūrėkit, kaip viskas gerai sekasi, GMO pasėlė, kaip puikiai klesti, o nebegalėsime auginti ir dabar štai matome, kokia yra situacija iš tikrųjų. Aš labai prašyčiau šią sritį sutvarkyti dėl miškininkystės, labai prašau ES nesikišti tą sritį. Ūkininkai tikrai pasaulio orų nepakeis. Mes turime, aišku, kovoti su antimikrobinio atsparumu ir šios rytį ūkininkai gali suvaidinti tam tikrą vaidmenį. Madame Aguilera. Señor presidente, bienvenido, señor ministro. Gera. Ačiū pirmininkė. Šį rytą žuvininkystės komitete klausėmės jūsų pasisakymo, dabar žemės ūkio komitete. Tai aš manau, kad na, neturime pakankamai laiko apžūp reformai, kaip kolegos jau ir sakė. Nespėsime ir kaip Paula De Castro sakė, aš tikrai labai akcentuočiau jo mintį, uh, Ką jūsų šalies Rumunijos vyriausybė galvoja apie pasiūlymą dėl strateginio plano? Kai kas galvoja, kad tai yra šios politikos renacionalizavimas, nes tuomet labai svarbus žemės ūkio politikos sprendimai bus priimami valstybių narių, o ne europinių lygmenių. Ir mus tai labai neramina kadangi laik ko tikrai labai nebedaug, aš manau, kad nespėsime šioje kadencijoje to užbaigti, tačiau jūs teisingai kalbėjote apie biudžetą, mums reikėtų grįžti prie ankstesnio žūb biudžeto ir galvojant apie kitą daugiametę finansinę programą. Taip, aš, aš suprantu breksito visas problemas, bet aš manau, kad žūb turi būti skirtas. M, mm, tinkamas, pakankamas e, e, biudžetas kitoje daugiametinėje finansinėje programoje. Sie haben äh, als Rumänien wiederum. Sveiki. Ačiū pirmininkė, ministrė. Jūs kalbėjote apie specialias sąlygas neonikotinoidams. Kokia yra jūsų strategija šioje srityje? Ką jūs galvojate apie tokią ypatingą priemonę? kodėl e, rapsam yra vienaip, kukurūzam yra kitaip. E, ir aišku, ne visų pasėlių atveju, paaiškiai, kurių gėlių atveju sėjomaina nėra tinkamas variantas, e, kitų priemonių nėra, tai kai kuriais atvejais, tai ką jūs galvojate, ar, ar jūs tikrai remiate komisijos pasiūlytą tą taupimo programą? Ačiū pirmininkė. Jūs kalbėjote apie tai, kad žūp reikia pritaikyti prie ateities iššūkių ir čia aplinka, klimato kaita yra labai svarbus aspektai. Aš pritaišiu kolegai, tikrai negalime pamiršti klimato kaitos tikslų. Ūkininkam dėje teks patirti tą skaudžiausią klimato kaitos smūgį, poveikį ir mes turime apie tai galvoti ir ypač, kai na, kalba apie situaciją tarptautinėse rinkose, visuomet kainos yra a, labai sviruojančios ir dėje visa našta tenka ūkininkams. Tikrai manau, kad žūp turi būti paremta Europos sutačių nuostatomis ir Lisabonoje buvo aiškiai pasakyta, e, kad e, šios ryties politika turi dėrėti su tvaros vystimosi politika ir reikia nepamiršti išorės veiksnių. Aš labai raginčiau, kad jūs kartu su taryba užtikrintumėt, kad žūp tikrai politiškai dėrėtų, dar neatrodytų. Mes norime kad būtų ir su Dievė komitetu dirbama. Govič. Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti porą klausimų ministrui. Visų pirma, stambus ūkiai, viršintis tūkstančiai hektarų tūkstantį hektarų. Tai yra tikrai labai rimta problema Europoje, kadangi iškyla labai didelis pavojus smulkiems šeimų ūkiams. Ir yra galvojama apie tai, kad galbūt nuo 60 tūkstančių būtų jau mažinamos skirtos lėšos. Toliau išmanusis kaimas, labai įdomi iniciatyva, būtent galvojant apie tai, kaip išsaugoti ūkinę veiklą kaimiškose vietovėse, kaip kurti darbo vietas, kad iš tikrųjų ir socialinis aspektas visas o, būtų gyventas, kad būtų ir ligoninės, ir mokyklos, kad jaunimas liktų kaimiškose vietovėse. Taigi tai labai rimtas klausimas, ką jūs galvojate nuveikti šioje srityje ir kokia būtų jūsų pozicija. Ir taip pat dar noriu paklausti, ar bus į tai atsižvelgta formuojant atei, žų politiką ateičiai. E, Pane Petir, yra tiek daug problemų ir iššūkių žemės ūkio srityje, kad iš tikrųjų, kad ir kiek daug žingsnių žengtumėm į priekį, nežinau, kokiu spartumu reikia dirbti, kad sugebėtum viską prisivyti, žengti koja kojam su iššūkiais. Iš tikrųjų, mūsų komitete yra įvairiose srityse labai sėkmingai padirbėta, pavyzdžiui, 50 tūkstančių, 100 tūkstančių eurų padidinta parama e, dėl desažiningos praktikos direktyva patvirtinta ir Mm, tikrai daug kas sako, kad tai yra labai rimta problema, tai, tai tokios tikrai sėkmingos mūsų darbos rytis. Bet mes, atrodo, pamirštame vieną grupę mūsų piliečių. Tai yra kaimiškose, gyve, kaimiškose vietovėse gyvenančios moteris. Jų sukūrėme ekonomikos dalis yra labai reikšminga. Jos betoda rūpinasi šeimomis ir 30 procentų e, darbo valandų išdirbtų žemės ūkija yra būtent jų indėlis, kuris beje niekur nesispindi, nefiguruoja. Ir todėl norėčiau paklausti, ką pirmininkaudama Rumunija ketina padaryti, būtent įvertinant tokį e, moterų statusą, moterų, kurios gyvena kaimiškose vietovėse ir irgi prisideda prie ūkininkavimo. Makinės. Buvo ataskaita dėl sveikatos, mytybos, klimato ir buvo iškelta labai rimtų klausimų toje ataskaitoje. Buvo kalbama apie tai, kad gamybą reikia intensyvinti tvariai, būtent panaudojant visą žemę pasaulyje. Ir ar jūs galvojate, kad žūp padės mums to pasiekti? Ir jeigu taip, tai kaip jį tai turėtų daryti? Nes man atrodo, Mm, ūkininkai labai nerimauja dėl to, kad iš politikos formuotojų tiek tarptautinių, tiek europinių lygmenių gauna labai neiškius signalus. Neaišku, ar ūkininkavimas ateityje duos uh, pajamas, ar bus įmanoma išgyventi, ar tai bus tvari veikla. Ir uh, Tame pranešime beje didžiausias dėmesys buvo skirtas mytybai. Dank an Asekam. Toelichting. Ačiū pirmininkė, dėkoju ministrui už jo pirminį pasisakymą. E, <clears throat> Europoje gyvūnai dažnai yra pervežami ilgais atstumais, keliauja e, kelias dienas dažnai ir tai, aišku, turi didžiulio poveikio gyvūnų geroviai. Taigi reikia sutelti dėmesį būtent į gyvūnų, gyvulių vežimą. E, reikia būtinai riboti trukmę, nustatyti atitinkamus apribojimus sąlygas mes, manau, galėtumėm pasimokyti iš Australijos galbūt, kuri yra viena iš stambiausių turbūt gyvų avių eksportuotojų pasaulyje. Taigi, um, Manau, kad būtent šioje srityje, e, gyvūnų pervežimo srityje, tai būtų labai svarbu. Pavyzdžiui, pusantro milijono gyvūnų e, žūsta transporto metu, transportavimo pervežimo metu. E, yra gabenami labai tolimais atstumais yra kompanijų, kurios labai daug investuoja į gyvų, gyvūnų pervežimą. Europa siekia mažinti tuos e, pervežimus. Ką Jūs galvojate tais klausimas? Pirmininkas, ačiū, baigėme pasisakymų e, visą sąrašą. Labai daug parlamentarų pasisakė, kėlė klausimus. O dabar pakviesiu ministrą atsakyti kaip galima glaušiau, kiek įmanoma, kiek kaip e, ministras matys tai galima. La o problematică atât de largă. Bandysiu kalbėti glaustai, bet klausimai yra labai plataus pobūdžio. Vakar buvau Envi komitete Ir ten taip pat buvo kalbama apie bendrąją žemės ūkio politiką. Aš atsakiau į labai konkrečius klausimus. Taip kaip ir šiandien žuvininkystės komitete. Ten taip pat išgirdau daug konkrečių klausimų, panašių į jūsų klausimus. Ir aš džiaugiuosi tais klausimais. nes tie klausimai susiję su tuo, ką mes jau turime, ką norime pagerinti. Viskas grindžiama tuo, kas jau dabar yra daryt, padaryta ir naujais pasiūlymais iš Europos komisijos. Bendroji žemės ūkio politika yra koncepcija, kuri grindžiama pačia ES egzistavimo esme į tai atsižvelgdami ir turėtumėm įgyvendinti šią politiką. Jūsų pateiktuose klausimuose aš girdžiu, kad skamba daug susirūpinimo nes bendrosios žemės ūkio politikos rytis yra labai sudėtinga, kompleksiška. Esu dėkingas už jūsų klausimus, nes jie mane įkvepia ir skatina toliau dirbti ir tobulinti sprendimų prieimimo procesą, užtikrint ES ūkininkų interesus. Yra keletą dalykų, kuriuos turėtume atskirti. Du 2017 lapkritį komisija parengė naująjį dokumento projektą dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Dabar Briuselyje, komisijoje, taryboje ir parlamente mes esame tos politikos skripties architektai. 2021-2027 metais ši politikos skriptis turės atnešti tuos rezultatus, kuriuos mes planuojame. Mums reikia labai iškokios teisinės sistemos, kad turėtume visas reikiamas priemonės ir galėtumėm dirbti laikotarpiu nuo 21 iki 27 metų. Komisija galvoja apie koncepcijos pokytį, keitimą koncepcijos ir daryti tai iš esmės. Yra e, didžiulis e, noras patobulinti bendrąją žemės ūkio politiką, atsižvelgiant į kasdienius poreikius ir į poreikius ateityje. Ir čia norėčiau peržvelgti daugelį iš tų klausimų ir tokiu būdu tinkamai atsakyti jūsų klausimus. Jų buvo tikrai labai daug. O laiko atsakyti klausimams turiu mažai. Visi mes sakome, kad norime BŽUP supaprastinimo. paprastinimo. Kiek man yra žinoma, iš Rumunijos ir kitų valstybių narių ūkininkų yra didžiulis noras, kad būtų daugiau subsidiarumo skiriama valstybėmis narėmis. Ne renacionalizuoti bendrą žemės ūkio politiką, bet skirti valstybėms narėms daugiau subsidiarumo. Reikia padaryti tam tikrus pakeitimus, modifikacijas ir, valstybė, ir komisija jau ėmėsi atitinkamų žingsnių. Iš ministrų reakcijos mes pamatysime, kokios yra valstybių narių pozicijos. Tai turėtų atspindėti valstybių narių ūkininkų poziciją. Aš paminėjau penkis reglamentus, kuriuos reikia iš dalies pakeisti, modifikuoti. Tai yra strateginių planų reglamentas, finansinio valdymo ir modernizavimo reglamentas, bendro rinkos organizavimo reglamentas – Visą tai, į visą tai turime atsižvelgti, organizuodami savo darbą ir priimdami sprendimus. Ir tikrai laiko yra nedaug. Aš tai ir pabrėžiau, kad laiko turime nedaug. Bet būtent dėl tos priežasties mes turime sutelkti pastangas ir padaryti kiek įmanoma daugiau. Labai aiškiai pasakiau. Ir manau, kad visiems turėtų būti aišku, kad bendroje žemės ūkio politikoje yra kur kas daugiau. Kaip turėtų atrodyti BŽP ateityje? Tai turės nuspręsti Europos vadovų taryba. Todėl mes turime atlikti tinkamai visą parengiamą į darbą. Turime užtikrinti reikiamą supratimą Nes mūsų pozicija bus tokia, tiesiog turime pilti degalus į automobilį, kad jis galėtų važiuoti. Mes esame tarpusavį susiję, žinoma, turime skirtingas nuomonės, skirtingai interpretuojame dalykus ir tai yra normalu. Todėl Europos komisija daugiau laisvės suteikė valstybėms narėms, pasiūlydama nacionalinius strateginius planus kad kiekviena atskira valstybė narė galėtų atsižvelgti į tos valstybės narės savitumus. Tai yra ūkių dydžius, šalies tipografiją. Ir yra normalu, kad tai turėtų daryti valstybės narės. kad jos galėtų paskatinti rimtis konkrečių veiksmų ir sąsajų. Nes viena vertus reikia nutiesti kelią ateities kartoms, Trisdešimt keturi procentai moterų kurios turi savo viziją žemės ūkio srityje, tai tos moteris nusipelno palaikymo, paramos. Reikia labai aiškiai apibriežti jų vaidmenį teisinėje erdvėje. Vakar aš sakiau, kad buvau Envi komitete šiandien žuvininkystės komitete, o dabar esu čia ir kalbu apie žemę. Žemę, kurioje mes norime auginti tam tikras kultūras. Ir visą tai turi tiesioginį poveikį aplinkai. Kultivavimas turėtų būti vykdomas subalansuotai. Buvo pateikta klausimų apie pesticidų naudojimą. Ir tai visai pagrystas klausimas. Bet ūkinėmis reikia alternatyvos. Kad jie galėtų tinkamai auginti kultūras, kad būtų galima aprūpinti gyventojus maisto produktais, taip pat, kad jie galėtų, ūkininkai galėtų auginti gyvulius ir patys išgyventi iš savo ūkininkavimo veiklos. Mes turime ištikrinti, kad ūkininkavimas būtų tvarus, kad ūkininkai būtų tikri, faktiniai ūkininkai. tokie ūkininkai, kurie galėtų auginti kultūras ar gyvulius. Mokslininkai žemės ūkio srityje ir ekonomistai daug komentuoja. Yra komentarų apie glifosatą. Ir jeigu norite, aš galėčiau tai paaiškinti plačiau, Norėčiau pasiremti ir savo patirtimi, kurios turiu sukaupęs nemažai. Aš esu žemės ūkio specialistas. Penkerių metų pratesimas, leidžiant penkerius metus, dar penkerius metus naudoti glifosatą, iš dalies skirtas tam, kad būtų galima sustiprinti auginamas kultūras. Deja, kartais cheminių medžiagų naudojimas yra būtinas tam, kad užkirstume kelią kenkėjams. Čia reikia nustatyti tinkamą pusiausvyrą. Ta pusiausvėra turėtų būti nustatyta remiantis tomis galimybėmis, kurias turi ūkininkas. Atsižvelgiant į teisės aktus, kurie reglamentuoja ūkininko veiklą. O kalbant apie neonikotinoidus, tai yra daugelio valstybių narių problema. Rumunijos, Latvijos, Estijos, Bulgarijos, Lietuvos problema. Ir ne vien šiuose valstybėse narėse biologinė padėtis yra tokia, kad nemažai rūšių yra ganėtinai savitos, turi savo savitumų, su tuo susidūrė kasdien e, ūkininkai. Ir ūkininkai renkasi tokius ūkininkavimo būdus, kurie yra veiksmingiausi, o ne kurie yra brangiausi ar taršiausi. Atsiprašau, kad ilgai kalbu. Aš gana ilgai jūsų klausiau. Ir pačioje pradžioje, šio posėdžio pradžioje, ir žinoma, aš labai gerbiu Europos parlamentą. Taip, galiu jau dabar baigti savo pasisakymą ir pateikti atsakymus, išsamesnius atsakymus jūsų klausimų raštu tikrai nenoriu, kad kas nors iš jūsų pasijustumėt, kad į jūsų konkretų klausimą neatsakyta. Taigi kol kas tik tai dėkoju Jums už dėmesį. Ir tikiuosi, kad kartu mes galėsime nemažai pasiekti bendro sprendimo prieimimo procedūroje, kalbant apie naują BŽUP 2021-2027 metam. Panie ministrze, dziękujemy za takie bardzo szerokie, pełne. Dėkoju ministrui už labai išsame apžvalgą, kurią patikėte pradžioje ir taip pat už visus atsakymus į klausimus narių klausimus. Apie daug ką galima pasikalbėti. Ir jūsų patirtis ir tai, kad esate susipažinę su problematika, leistų mums iš tiesų kalbėtis apie viską kur kas ilgiau. Tačiau laikas mūsų priešas šiuo atveju ir norėčiau Jums padėkoti ir palinkėti Jūsų ypatingai ir, ypa, ir gan sudėting, ypatingam ir sudėtingam pirmininkavimui sėkmės. Kaip Jūs ir sakėte, kadencija eina į pabaigą, darbas gan intensyvus ir mums ir Jums. Taigi dabar minutės pertraukėlė ir tada persime prie balsavimo. Thank you.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 pranešėjas Paulo De Castro pristatė pagrindinę susitarimo gairės sausio 7 dieną. Taryba patvirtino ir jeigu parlamentas patvirtins savo poziciją per pirmąjį svarstymą, tuomet taryba pritars parlamento pozicijai pagal sutarties nuostatas. Jeigu tai bus patvirtinta, iš karto teksime plenariniam posėdžiui kovo mėnesį. Ponas De Castro nenori pasisakyti. Gerai, tuomet iš, iškart perikime prie balsavimo. Nesažininga priekybos praktika maisto tikimo grandinėje tarp įmonių. Tai yra vardinis balsavimas.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 šešėlinius panešėjus taip pat sveikiname, darbuotojus, kurie prisidėjo ir visus, kurie dirbo ties šiuo klausimu eilę mėnesių. Dabar žodis ponui Dekastro. Ačiū, pirmininkė, tik norėčiau padėkoti visiems kolegoms dar kartą. Tai yra labai svarbus klausimas ir taryba vienbalsiai pritarė šiam dokumentui. Specialusis komitetas balsavo prieš kelias dienas ir vienbalsiai patvirtino dokumentą. Aš manau, kad yra puikios žinios. Tai reiškia, kad visas parlamentas yra vieningas ir norėčiau padėkoti dėrybininkams už puikų darbą. Ačiū. Gratulujame, panie. Dar kartą sveikinu poną De Castro. Dėkoju visiems, kurie dirbo ties šio klausimu. Kitas klausimas - įgyvendinimo ataskaita dėl gyvūnų apsaugos, juos vežant ES viduje ir už jos ribų. Pranešėjas čia yra ponas Dormanas. Tikriausiai prisimenate, kad mūsų komitetui pirmininkų suiga patikėjo parengti įgyvendinimo ataskaitą šiuo labai svarbiu ir jautriu gyvūnų transporto klausimu tam, kad būtų galima ištirti netinkamo administravimo ir kišimuose atvejus dėl to, kaip yra įgyvendinamas galiojantis reglamentas. Envi ir Tran komitetai dirbo kartu su mumis, parengė nuomonę šiam pranešimui, taip pat peti komitetas, 431 buvo pateiktas pakeitimas, 30 kompromisinių pakeitimų buvo parengta Ponas Dantam paprašė žodžio. Norėčiau pasakyti, kad tai yra labai svarbus ir jautrus pranešimas ir balsavimo sąrašas su pakeiti, kompromisiniais pakeitimas, man atrodo, turėjo būti išdalintas sekretoriato vakar įvairioms politinėms frakcijoms ir matome, kad na, mes gavome iš tikrųjų tik dėje ne vakar, tik prieš kelias valandas iki posėdžio e, šį dokumentą. Ir čia yra dar keli pakeitimai, dėl kurių reiks balsuoti, galbūt e, už mane protingesni žmonės gali susigaudyti greičiau, bet, pažiūrėjau, man tai pritrūko laiko per tas kelias valandas susipažinti su balsavimo sąrašu. Aš norėčiau pabrėžti, kad kompromisiniai pakeitimai dažniausiai rengiami anglų kalba ir aš norėčiau pareikalauti, kad e, būtų atidedamas balsavimas dėl šio pranešimo, nes mes privėlai gavome balsavimo sąrašus. Dėkuoju, pani posel Neuchel. Dėkuoju, pane Neuchel. Aš pasisakau prieš tai, Aišku, visose komitetuose mes bandome skubėti ir e, galvodama apie žūp politikos reformą puikiai suprantu, kad reikia skubėti dirbant e, ir aš esu EPP dėrybininkė ir galiu pasakyti, kad iš tiesų, EPP dėrybininkų galiu pasakyti, kad iš tiesų laiko mums pritrūko ir jeigu mes atidėsime, tai čia bus sukurtas domino efektas. Aš labai prašau e, bendradarbiavimo. Visus spaudžia, laiko, e, visus spaudžia laikas ir darbuotojus taip pat, bet e, tikrai terminas už kampo. Ir mes turime, galime patvirtinti <coughs> arba atmesti šį dokumentą, bet labai prašau, kad šiandien būtų įvyktų balsavimas. Agnių. Nas Agnių. Pirmininkė, matau, pirmąjį kartą per devynerius metus e, sutinku su ponu Dantanu, bet kaip jis ir sakė, pakeitimai buvo pateikti po termino užsienio kalba, kaip, kaip po galais jisai gali, pavyzdžiui, priimti protingą sprendimą dėl tų pakeitimų. Ir jeigu mes nepasisakysime aiškiau, tai taps precedentu. Ir jeigu yra terminas nustatytas, termino reikia laikytis. Taigi turime atidėti tą balsavimą tam, kad galėtumėme susipažinti su tais visiškai naujais pakeitimais. Ačiū. Būda. Ponas Būda. Labai trumpai, pirmininkė. Kaip mes galime balsuoti dėl kažko, ko net nežinome, kas tai yra, kas yra tame balsavimo sąraše. Aš manau, kad šis balsavimas turi būti atidėtas, kol bus išsiaiškinta, koks yra galiausiai tas balsavimo sąrašas. Tema yra labai jautri. Maginės. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu tam, kad būtų atidėtas balsavimas dėl štai ko. Tai yra svarbus pranešimas, kalba eina apie gyvūnų gerovę. Tačiau yra labai neramu ir dėl ūkininkų gerovės. Aš gyvenu saloje. Gyvų, gyvų galvijų eksportas yra mums labai svarbus, kad patektumėme į rinką. Tai yra labai svarbi rinka, kadangi yra nedidelis kiekis stambių perdirbėjų, kurie kontroliuos jautienos kainas priešingų atveju. Taigi aš labai norėčiau, kad būtų užtiknami aukšti gerovės standartai. Ir man atrodo, kad šis signalas, šis pranešimas nusiūs tokį signalą, kuris tik dar labiau padidins būkštavimus ūkininkų tarpe, kuriems aš atstovauju, ypač tuo metu, kai breksitas jau kelia tiek daug baimių mano šalyje ir kalbant apie e, jautienos kainas ir jos yra ir taip labai nedidelės, taigi aš pritariu tam, kad būtų atidėtas balsavimas. Ponas Dorman, pranešėjas pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Labai svarbu pasakyti, kad, aišku, šis klausimas yra ypatingai reikšmingas ir gal būtų gerai turėti daugiau laiko. Bet bet kuriuo atveju pirmininkas nusprendė, kad e, viskas turi būti padaryta vasario mėnesį Strasbūrė ir jeigu atidėsime tą balsavimą, tai tada plenarinį posėdį jis nepateks. Taigi siūlyčiau balsuoti dabar, netidėti balsavimo. Ir dėja mes neturime pakankamai laiko, kad galėtumėme uh, spręsti šį klausimą. Ir žmonės, kurie dirbo ties šiuo klausimu, gavo pasiūlymus laiku, mes turime puikius padėjėjus, kurie puikiai padirbėjo ir tą daro jau kurį laiką. Atitinkami parlamentarai dirbo ties šiuo klausimu ir jeigu jie būtų galbūt anksčiau atvykę, būtų galėję, turėjo laiko su to sutvarkyti anksčiau, bet siūlyčiau netidėti balsavimo. Äh, Ačiū, pirmininkė. Turiu klausimą teisininkams, teisės tarnybai ir parlamento administracijai. Jeigu atidėsime kitai savaitėjai, ar tada spės tas klausimas patekti į plenarinį posėdį? Labai svarbu, kad tas klausimas būtų galiausiai išspręstas ir panašiai, bet šiandieną aš iš tikrųjų negaliu sutikti jeigu balsuosime taip arba ne, už arba prieš, tai tada iš tiesų, koks čia neprasmingas balsavimas, aš neturėjau laiko susipažinti su visais tais kompromisais. Aš, pažiūrėjau, asmeniškai nesu pasiruošęs balsuoti šiandieną. Sì, grazie, grazie Presidente. Panas Kaputo, ačiū pirmininkė. Aš asmeniškai kalbėdamas Aš asmeniškai manau, kad reiktų balsuoti, kad vasario mėnesį į plenarinį posėdį patektų šis klausimas, bet vis tiek manau, kad tos pastabos, kurios, kurias išsakė kolegos, nusipelnė mūsų dėmesio ir pagarbos. Mes turime galimybę balsuoti dėl to rytoj ir gal čia būtų irgi tokia galimybė leisti kolegoms, kurie neturėjo laikos iš, išanalizuoti pakeitimų, tą padaryti iki rydienos. Siūlau balsuoti rytoj dėl šio klausimo. Ponas Vaits. Ačiū, pirmininkė mums nedideliai frakcijai buvo įmanoma susidoroti su darbo krūviu, darbo krūvis buvo didžiulis ir laiko buvo nedaug, bet mums pavyko. Ir aš, pavyzdžiui, siūliau, maščiau, kad EPP gal turi pakankamai darbuotojų, dar daugiau nei mes, kad su tuo susitvarkytų. Tai man atrodo, kad mes privalome atlikti šitą darbą, nes buvo prašoma, kad 200, kom, 200 komitetų prašė tyrimų komitetą pari, e, suburti, o dabar turime įgyvendinimo ataskaitą. Į ją įdėjome daug darbo, ten daug kompromisų yra. EPP atstovai turėjo irgi daug pakeitimų ir bandė pakoreguoti savo tekstą ir mes tikrai darėme kompromisą su jais. Tai aš manau, kad turime laikytis e, terminų, bet jeigu ponas Kaputo pasiūlė štai tokį kompromisą balsuoti rytoj dėl šio klausimo, jeigu tas kompromisas būtų priimtinas EPP frakcijai, tai aš irgi tam pritarčiau. Pone Hazakamp. Ačiū, pirmininkė. Aš sutinku su ponu Vaits. Mes kalbėjomės apie tai gan ilgai su EPP ir kolegomis. Ir čia kai kurie kolegos sako, kad reikia uh, apie tai pasikalbėti. Taip pat yra kolegų, kurie puikiai susipažinę su kompromisiniu pakeitimu turiniu. Ir aš turiu pasakyti, kad, kaip ir sakė ponė Maginis, aš manau, kad tikrai yra būkštaujama dėl turinio, dėl to pranešimo padarinių, bet tai neturėtų būti priežastis atidėti. Aš siūlyčiau balsuoti. Ponas Nikolson. Pirmininkė, Kaip jau buvo pasakyta, tai yra labai svarbus, jautrus klausimas. Puikiai tą žinome. Tiesa ta, kad jį arba patvirtinsime ar atmesime, aš ne, man nėra problemo atidėti iki rydienos balsavimą. Puiku. Rytoj 10 val. pavyzdžiui, balsuokime, jeigu susitarsime dėl to komitete. Čia ne problema. Ir galbūt EPP tada galėtų mm, giliau susipažinti su uh, pakeitimais, kaip sakė ponas Vaits. Tai yra savo iniciatyvą rengiamas pranešimas ir galbūt sekretoriatas galėtų man patvirtinti. Jeigu šiandieną nebalsuojame, tada į vasario mėnesio plenarinį posėdį jis nebus įtrauktas. Ar, ar tai yra tiesa? Taigi, arba balsuojame šią savaitę dėl šio pranešimo, jeigu norime, kad jis atsidurtų plenarinėme posėdėje. Ar taip? Galbūt kai kurie to net nenori, bet čia ir yra esmė. Uh, Jeigu nebus balsuojama šią savaitę, tai viskas tada. Jokių šansų, kad tai pateks į plenarinį posėdį. Iš šiukšlių dėžėje atsidurs tas dokumentas. Ponas Ek. Ačiū, pirmininkė. Mėly kolegos, turiu pasakyti štai ką. Aš išklausiau pono Vaits pasiūlymo ir aš jam pritariu. Pasakysiu kodėl. Dabar mes nekalbame apie techninius klausimus susijusius su sunkvežimiais ir panašiai. Kalbame apie ataskaitą, kur bandoma sumažinti gyvūnų kančias. Kalbame apie jautrių būtybių kančių mažinimą. Ir dar vienas dalykas. Komisija ir Europos Sąjunga tikrai vilkina ir taip tą procesą. Mes negalime toleruoti dar daugiau vilkinimo. Aš tikrai labai kreipiuosi jūsų prašymu į tai atsižvelgti. Daug turėjome laiko parengėmiesiems darbams, pers, EPP personalo skaičius milžiniškas, jie galėjo tikrai padėti jums susipažinti su pakeitimais. Ir čia kalba eina apie tikrai labai svarbų klausimą. Mes turime pabandyti kuo galima greičiau sumažinti e, gyvūnų kančias. Taip, ponė pirmininkė, čia yra organiz, darbo organizavimo klausimas, mano manimu, ir man atrodo, EPP turi tikrai pakankamai darbuotojų išanalizuoti tuos klausimus. Mes, pažiūrėjau, tą padarėme. Esame nedidelė frakcija ir turėjome pakankamai laiko, kad išanalizuotume visus pakeitimus ir kompromisus. Ir tai yra labai svarbus klausimas ir manau, kad reikia balsuoti šiandieną. Dabar, iš karto. Toma. Huitema. Aš pragmatiškai pasisakysiu, norėčiau išklausyti ir sekretorieto nuomonės apie tai, ką sakė ponas Nikolsonas. Ar tikrai turime balsuoti šią savaitę, kad patektų į plenarnį posėdį? Jeigu taip, tai tada nemanau, kad būtų prasminga balsuoti rytoj. Balsuokime šiandieną. Ar kas, kaž, kaip jau labai pasikeičia per tą 12 valandų? Maliau. Norėčiau pasakyti, kad negaliu balsuoti, nes turiu išeiti. Tai atsiprašau. Nu kągi. Pone Neuchil, ponas Vaits kalbėjo apie procedūrinius klausimus ir mūsų pareigas ir tai, kas mums buvo patikėta pirmininkų suigos. Tai ką dabar reikia mums daryti? Žodis sekretoriatui. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš norėčiau štai ką pasakyti. Pirmiausia, visiškai tiesa, kaip jau buvo pasakyta kai kurių kolegų, pirmininkų suėga mums patik, patikėjo parengti šį pranešimą. Parlamento pirmininko laiškas tam tikslui buvo parengtas. Būtent visos, visi parlamento komitetai, kurie kurie turi renkti nuomonės savo iniciatyvą rengiamam pranešimui, kad tas klausimas patektų į plenarnį posėdį vasario mėnesį, vėliausiai. Ir jeigu į vasario mėnesį nepateks, jeigu šią savaitę nebalsuosime, pavyzdžiui, kitą antradienį jau bus per vėlų, jeigu šią savaitę nebalsuosime, tada į vasario mėnesio plenarinę plenarnį postį šis klausimas nepateks ir jeigu nepateks į vasario mėnesio sesiją, tai tada iš principo viskas priklausys nuo pirmininkų sueigos tuo metu. Mes, pavyzdžiui, pažeidėme nurodymus, instrukcijas ir tada prašysime išlygos iš pirmininkų sueigos, o tada, aišku, ir nežinome, kaip viskas klostysis. Nes mums buvo pasakyta pirmininkų sueigos kad viską turime padaryti iki kadencijos pabaigos ir užbaigti šį teisėkuros procesą. Taigi, jeigu atidėsime balsavimą ir nebalsuosime šią savaitę, bus šiek tiek sudėtinga. Kitas dalykas, ką norėčiau pasakyti, kalbant apie galimybę balsuoti rytoj. Taip, tas yra įmanoma, viskas priklausys nuo mūsų, jūsų visų sprendimo, tačiau rytoj ryte atvyksta pas mus komisijos narys Hauganas, iki pusės 11, nuo 9 iki pusės 11 jis turėtų pas mus lankytis ir vienintelė galimybė tuomet būtų balsuoti po to, kai jis išeis. Maždaug pusė 11, anksčiausiai galbūt 11. Tada reiktų, aišku, pertvarkyti kitus darbo atvarkės klausimus, kurie yra numatyti techniškai. Galima tą padaryti, aišku. Žiūrėk, viskas priklauso nuo jūsų sprendimo. Dziękuję pani poseł Aguilera. Ačiū. Pone Aguilar. Na, pažiūrėkime. Aš nemanau, kad reiktų atidėti balsavimą rydienai. Arba priimame, arba atmetame. Turime rydienos darbo atvarkę. Dėl darbo atvarkės jau buvo sutarta. Ir bus kalbama, pažiūrėjau, apie priekybos susitarimus, kas yra labai svarbu, tai turi didelės įtakos žemės ūkiui. Taip pat jeigu balsuosime pagal dabartinį sąrašą, čia valandos balsavimas, mes tam neturime laiko. Jeigu atidėsime rydienai, man atrodo, tai reikš, kad neturėsime laiko aptarti kitiems svarbiems klausimams, kurie numatyti darbo atvarkėje. Taigi taisysime vieną situaciją, bet tada pakenksime kitiems dalykams. Tai aš nenorėčiau, kad būtų balsuojama rytoj. Jeigu galime balsuoti, balsuojame šiandieną. Aišku, viskas priklausys nuo daugumos primant sprendimą, bet aš nemanau, kad rytoj balsavimas būtų tinkamas, nes mes neturime laiko tam tiesiog darbo atvarkėje. Ponas Dantan, Hoisling ir viskas. Pone pirmininkė, man nėra primtina tai, kas buvo pasakyta. Kiekvienas dirba, kaip jam atrodo geriausia. Tai yra jautrus klausimas, jautrus pranešimas ir aš nemačiau tam tikrų pakeitimų. Aš iki pietų gavau pranešimą, e, gavau kompromisinius pakeitimus prieš pietus, ne, ne ta kalba, kurią suprantu. Ir neturėjau laiko susipažinti su pakeitimais iki balsavimo. Prieš tai, pažiūrėjau, ryte aš buvau posėdėje ir užsėmiau žūp reformą ir panašiais klausimais. Uh, Man tai yra pagalba ūkininkams, kas yra didžiausias prioritetas. Ir aš esu pasirengęs balsuoti rytoj ir per visą naktį analizuoti tuos pakeitimus ir kompromisinius pakeitimus. Bet labai prašyčiau gerbti e, darbą visų kolegų, nes aš gerbiu jūsų darbą, gerbkite ir mano darbą. Ponas Hoislingas. Aš pasisakyčiau už balsavimą šiandieną Nežinau, kokių čia privalumų gali tikėtis EPP per ateinančias 12 valandų, bet aš manau, kad jie čia žaidžia taktinius žaidimus, jie nerengė pranešimo ir dėl to nenori balsuoti. Aš manau, kad reikia balsuoti šiandien arba vėliausiai rytoj. Dauguma čia yra aiški. Jūs pan posaudes. Panas des. Labai trumpai. Ačiū, pirmininkė. E, mus kaltina taktiniais žaidimais. Tai yra visiška nesąmonė ir arogantiška ir melaginga žinia. Ponas De Castro. Panašu, kad dauguma jau išsakė savo nuomonę ir pasisakė už balsavimą. Rytoj tokiu būdu gausime šiek tiek laiko, per naktį galėsime apsvarstyti tos kompromisinius pakeitimus. Tai man atrodo, kad šiek, reiktų šiek tiek pakoreguoti rydienos darbo atvarkę. Aš suprantu, Klara, bet man atrodo, kad tai būtų racionaliausias kompromisas, kuriam pritartų didžiausia komiteto dauguma. Pirmininkas. Ponios ir ponai, visi turėjo galimybę pasisakyti. Aš buvau linkęs atidėti balsavimą rydienai. Tačiau ponia Aguilar labai pateikė įtikinančius argumentus vakar, rytoj atsiprašau. Rytoj darbo tvarkė yra įtempta, yra, aptar, bus aptarnėjami svarbus priekybiniai susitarimai, priekybos klausimai, labai svarbus klausimai ES ir daugeliu narių. Aš nemanau, kad mes galėtumėme surasti vietos ir laiko. Tam balsavimui negalime timti laiko ir iš komisaro. Ir kadangi ponia Aguilar pasakė ne labai kategoriškai, Aš manau, kad faktiškai privalau dabar skelbti balsavimus. Jeigu ponia Aguilar atsimtų savo prieštaravimą, tada galėtumėme balsuoti rytoj. Tačiau priešingų atveju aš manau, kad turime pereiti prie balsavimo. Ponas Filip, man atrodo, kad čia galbūt kompromisinis sprendimas būtų įmanomas. Pavyzdžiui, rytoj pirmiausia, komisaras Hauganas pasisakytų, diskusija su juo, po to e, tricinių vaisių pri, e, klausimo pristatymas, ponia Giler yra in, iniciatorė. Agri generalinis direktoratas e, pristatys šią problemą dėl citrusinių vaisių ir po to bendrai galėtumėme pasikeisti su Johnny Clark nuomonėmis apie tartutinius susitarimus, priekybos klausimus ir galbūt čia toks būtų kompromisas įmanomas štai diskusijos su komisaru Hoganu, po to balsavimas, tada situacija dėl citrusinių vaisių ir tada Jonas Clarkas, kurį esame e, pasikvietę ir e, sutarę su juo padiskutuoti, galbūt atidėti tą klausimą vėlesniam laikui. Bet citrusinius vaisius mes turime aptarti, nežinome, kad iš Ispanijos atvyksta lankytojų būtent tam tikslui, taigi turime rytoj apie tai kalbėti, bet atidėkime tada galbūt e, keitimąsi nuomonėmis su Johnu Clark vėlesniam laikui. Toks būtų kompromisinis pasiūlymas. Tak po cichu, po, po cichu mam nadzieję, że, się zmieś, że zdążymy zrobić wszystko. Tikiuosi, kaip nors sutalpinsim viską. Matau, kad ponia Gilar linkčioje pritariamai, bet ponas Hoslinger ir ponas Kapudova prašė žodžio. Aš siūliau formuoti daugumos sprendimą, kad būtų galima viską išspręsti dabar. Jeigu rytoj priekybos politikos atsisakytumėm, tai tikrai negaliu tam pritarti, nes bus tokie svarbus klausimai kaip Merkosur. Mes, mes negalime atidėti to vėlesniam laikui, tai pernelik svarbus klausimas. Sikolson, nežinau, ar dabar verta kažkaip tai mm, ginčytis. Aš tikrai sutinku, kad reikia pakankamai laiko skirti kolegoms, kad visi galėtų tinkamai atlikti darbą. Tai gal tada galime surinkti balsavimą iš karto po komisijos nario Hogano pasisakymą. E, devintas klausimas po to būtų darbo atvarkės ir citrusinius. Uh, vaisius galėtume aptarti kaip dabar, o priekybos klausimus galėtume atidėti kitai savaitėjai. Ar galėčiau tai pasiūlyti? Nes <laughs> kiti parlamentarai juk turi ir kitose komitetuose dirbti, yra susiplanavę savo darbus, negali taip uh, keisti visko, yra tiek daug prioritetų, kuriuos mes kažkaip visi turime priepti, susidėlioti. Tai uh, Mm, pavyzdžiui, aš siūlyčiau, kad 10.30 maždaug, kai komisaras baigs kalbėti, galėtumėm iš karto balsuoti dėl šio klausimo. E, Ponios ir ponai, siūlyčiau lygiai 9 pradėti rytoj darbą ir balsuoti iš karto po keitimosi nuomonėmis su komisaru. Jeigu dirbsime labai efektyviai, kaip paprastai ir būna, galbūt galėtumėm iš tikrųjų spėti veikti visus mm, klausimus, kurie numatyti rytos darbo tvarkiai, galbūt netgi kiek anksčiau nei 10.30 galėsime pradėti balsuoti. Manau, kad visi sutiksime, kad tikrai būtų labai gaila, jeigu kadencijos pabaigoje dabar staiga visi taip susiskaldytumėm. Mes, Lark, ir gal, yra pakviestas į komiteto posėdį kitą savaitę. Pasistengsime dar rytoj spėti a, su ponu Clark pasikalbėti, pakviesti jį, galbūt galima ir rytoj, jeigu tikrai drausmingai dirbsime, spėsime. Well. A, gal dėl kitų klausimų, gal kitus klausimus galėtumėm jau kai kuriuos šiandien aptarti, aš norėjau rytoj vieną iš kitų klausimų pasiūlyti, bet uh, Gal tada jau dabar galima būtų. E, gerai, gal. E, pone Gilera dar. Citrusiniai vaisiai turi būti aptarimi prieš kitus klausimus. Tai yra nepaprastai svarbus klausimas, o po to mes galėtumėm kažkaip ir kitus klausimus bandyti sutalpinti į darbo tvarkę. E, taip, taip, žinoma, dėl citrusinių vaisių būtinai, būtinai Tokiu būdu baigėme šiandienos darbo atvarkę. Ne, dar yra vienas balsavimas. Atsiprašau, aš jau užbėgau įvykiams žakių. Mes dar turime balsuoti dėl Petir nuomonės. biudžeto vykdymo patvirtinimas. E, išklausykime visų pirma pranešėjos. Prašom, ponia Petir. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimų, kurie prisidėjo prie bendro darbo, e, tobulinant nuomonę. Norėčiau akcentuoti Noriu akcentuoti mm, žūp geruosius elementus, pasiremdama auditorumo ataskaitą, bet aišku, aš norėjau įvardinti ir kai kurias problemas. Ir čia paminėčiau geresnį klaidų nustatymą. Tai yra labai svarbus elementas siekiant užtikrinti, kad žūb geriau veiktų. Ir man atrodo, iš tikrųjų, audito rūmai turėtų turėti galimybę išsiaiškinti, identifikuoti um, klaidų pobūdžią, klaidų priežastis, ar tai yra atsitiktinės, netyčinės klaidos, ar yra sistemingai daroma kažkokia tyčinė klaida, kas jau keltų pavojų žūb. Taigi, tie gal būtų bendro pristatymai, labai prašyčiau jūsų visų paremti mano parengtą nuomonę. Ačiū. Tai tada siūlau balsuoti. Ar visi pasirengę? Puiku. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš priimta. Antras pakeitimas už. Ačiū. Priimta. Pirmas kompromisas elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Ketvirtas pakeitimas už. Ačiū. Priimta. Penktas už. Ačiū. Priimta. Šeštas už. Prieš susilaiko, atmestas septintas už, devintas už, priimta, dešimtas už, priimta, vienuoliktas už, priimta, dvyliktas už, dešimtas prašyčiau elektroniškai, kad galėtumėm pasitikrinti dėl dešimto pakeitimo. priimta, 11 už priimta, 12 už priimta, 13 už priimta, 14 už priimta, 15 už priimta, 16 už priimta, 17 už prieš pasitikrinkime elektroniškai, prašom balsuoti dėl 17. balsuoti. Baigiame atmestą. 18 pakeitimas už, priimta. 19 pakeitimas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 19 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmesta. O dabar Balsuojame dėl visos nuomonės su primtais pakeitimais. Prašom balsuoti elektroniškai. Zamykam głosowanie. Balsuoti baigiame. Priimta. Sveikiname ponę Petir. Jeigu sutiktumėt, dabar galėtumėm išnagrinėti kitus klausimus. Prašom, kolega, žodis jums. Ačiū pirmininkė, yra labai svarbus klausimas, mano nuomonė. Aš noriu kalbėti apie patentus kai kuriems vaisiams ir, darž... vaisių ir daržovių produktams. Uh, 2015 metais buvo priimta rezoliucija šio klausimu. Buvo patentai brokoliams, sal... pipirams. Komisija tuomet sakė, kad iš tikrųjų uh, netoks yra šio teisės akto tikslas. Iš tikrųjų, gal biotehnologijų e, nuostos galėtų būti panaudotos šioje srityje būtent dėl patentų e, veisiams daržovėms. Ir panašu, kad mm, nėra galimybės e, čia mm, kažką pakeisti ir Aš siūlyčiau pakviesti patentų biuro atstovus, kad jie atvyktų į mūsų komisiją ir papasakotų, ar iš tikrųjų taip yra, kad patentai yra taikomi dabar, nors tai visiškai netitinka šio teisės akto dvasios ir įstatymų leidėjų um, nuomonės. Man atrodo, gal šis klausimas būtų labiau skirtas koordinatoriams. Sekretoriatas turėtų būti panalizuoti, turėtų panalizuoti, kada būtų galima tą klausimą aptarti. Mm, Heitima, gal jūs galėtumėt e, pateikti šį klausimą raštu ir tada gal galėtumėm paprašyti ir atsakymą raštu į jūsų klausimą. Ponas Hosling dar. Die Resolution dazu abgestimmt im Europäischen Parlament in der Mes balsavome dėl dviejų rezoliucijų ankst, per ankstesnę kadenciją ir e, Tuomet buvo pasakyta, kad komisija labai rimtai atsižvelgia į parlamento nuomonę ir kad tikrai stengsis padaryti viską, kas yra reikalinga šioje srityje. O dabar, ką mes matome, kad iš tikrųjų tie pažadai iš komisijos pusės nevykdomi. Uh, Ir tikrai turime tą klausimą įtraukti į darbo atverkę, nes mūsų, tai yra parlamento nuomonės, yra nepaisoma. Aišku, mes neatsakome už patentų biuro uh, veiksmus, tačiau į ES turi būti žiūrima rimtai, ES parlamento nuomonė turi būti e, žiūrima rimtai. Aš nežinau, uh, Ar užtektų pasiūsti e, raštą, gal reikėtų užduoti klausimą tiesiog ir komisarui? Ačiū. Aš taip suprantu, kad jūs pritarėte ją nuomoniai. Aš. E. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi paremčiau poną mm, Haitamą pasiūlymui. jau esame matę atvejų, kuomet komisijos atsakymai yra labai trumpi, neaiškus, reikia tolesnių diskusijų. Tai aš tikrai labai pritarčiau Jano pasiūlymui. Ačiū. Tai panašu, kad suformavom bendrą liniją, kaip reikėtų elgti šio klausimu. Ar dar būtų kitų klausimų? Ne? Tuomet baigėme komiteto posėdį. Tiesiog norėčiau dar kartą pasakyti, kad e, tikrai čia nebuvo kokių tai piktų kėslų dėl koordinatorių posėdžios atidėjimo. Tiesiog taip nepalankiai susidėliojo aplinkybės ir e, panašu, kad tiesiog gal buvo tam tikras nesusikalbėjimas laiškai, ne visus pasiekė, ne visi atsakymai atkeliavo. Mm, tai e, tiesiog mm, šiuo atveju buvo pasirinkta raš, rašytinė procedūra, kuomet tariamasi su koordinatoriais. Kągi, ačiū tiek, o rytoj lygiai 9 susirenkame posėdį pratesti.